Good, great. Uh, good morning, everyone. Labas rytas visiems. Kaip visuomet, pirmiausia, turime patvirtinti darbo tvarkę, kuri buvo šiek tiek pakeista ir visiems išplatinta pirmadienį, jei niekas neprieštarauja. Tuomet malkysime, kad darbo tvarkė yra patvirtinta. Pirmiausia, aš turiu Jums pranešti apie tai, kaip vyksta tarp institucinės darybos. Pirmiausia, dėl, dėl, dėl priekybos apivertiniais taršos leidimais sistemos ketvirtojo etapo trečiosios, e, trečios institucijos aptarė dosiją atsižvelgiant į naujus dirbinius galiojimus patvirtintus spalio šeštą dieną. Uh, mes daugiausia kalbėjome apie tai, kaip galima būtų sustiprinti ETL prekybos sistemą, kaip galima būtų apsisaugoti nuo anglės dioksido nutekėjimo ir fondų klausimą. Diskusijos buvo išsamios dėl galimo susitarimo paketo, mes išnagrinėjame visus variantus. Nepaisant konstruktyvaus dialogo ir nepaisant to, kad abie dvi teisėkurs institucijos ir komisija stengiasi kiek įmanoma suderinti savo pozicijas, kad tam, kad galima būtų susitarti, vis dėlto nepavyko to padaryti, dėl to, kad nesugebėjome susitarti dėl veiklos standarto. Toliau, atel prekybos sistema aviacijos sektorija, apie tai buvo kalbama vakar, tai buvo antrosios ir paskutiniosios tarp institucinės dėrybos dėl aviacijos sektoriaus. Susitarėme dėl įvairių svarbių klausimų, tokių pavyzdžiui, kaip dabar taikoma išimtis kuri bus pratesta iki 2030. 23 metų gruodžio pabaigos, tai šimtis taikoma skaičiams ne Europos Sąjungos e, viduje. Taip pat peržiūrė, susidarėme dėl peržiūros. Taip pat e, nusprendėme po peržiūros įvertinti pasiūlymą 50 procentų leidimų parduoti aukcionuose, tikintis, kad komisija leis daugiau jų parduoti. Toliau, aplinkosaugos da, da, integralumo at, e, kuris taikomas ATL sistemai, taip pat susitarėme atsižvengiant į tarybos e, poziciją. Taigi mes visi susitarėme, kad tarptautinė civilinės aviacijos agentūra veiktų skaidriai ir kad e, atsižvalgtų į mūsų priimtus sprendimus. Galiausia, mes kalbėjome deleguotosius ir gyvendinimo aktus, bet buvo nuspręsta prie to pereiti per ketvirtąją dėl prekybos sistemos etapą ir jam skirtas trišalės dėrybas, nes būtent tuomet bus kalbama apie dėl sistemos peržiūrą. Štai tokie yra pranešimai apie tarp institucinės dėrybas. Dabar keli pranešimai vienas pranešimas iš tikrųjų yra tik tai. Po to, kai plenarnėme posėdėje buvo nuspręsta perduoti žvejybos pastangų dalymosi dosie Envi komitetui tam, kad būtų pradėtos tarp institucinės diskusijos ir atsižvelgiant į 66 F taisyklę, mūsų darybininkų komandai pirmininkausiu aš kaip pirmininkė ir į tą komandą įeis mūsų pranešėjas, panas Gerbrandai ir šešėliniai pranešėjai. jūs visi elektroniniu būdu gavote šiem, šiam posėdžiui skirtų dokumentų rinkinį ir taip pat galiu pasakyti, kad šiandien man bus veršima į 20 kalbų. Dabar. Periname prie darbo tvarkės ir pirmiausia, tai yra prieštaravimas pagal 106 taisyklę. Kalba eina apie įgyvendinamojo akto skirto glifosato patvirtinim, leidimo pratesimo patvirtinimui projektą. Laiko turime nedaug, todėl aš iš karto norėčiau suteikti žodį bendrapranešėjams ir pirmiausia kalbės Pavel Poč. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas visiems. Šiandien kalbėsiu savo gimtają čekų kalbą, todėl prašau visų užsidėti ausinės. Mm. Nejprve bych chtěl padėkovat kolegům eh, konečné. Eh, Dėkoju, aš pirmiausia norėčiau padėkoti kolegoms, pon, poniai Konečnai, ponui Eichhaut, eh, poniai Pedečinė ir Frederik Rys. Mes, kaip ir sakė pirmininkė, kartu išreiškime šį prieštaravimą kurio išreiškime nepritarimą komisijos siūlomam reglamentui ir e, mes e, prieštaraujame tam, kad būtų e, toliau pratestas reglamentas 117.2009, pagal kurį bus leista toliau naudoti glifosatą. Europos komisija pasiūlė pratesti leidimą taikomą glifosatui dešimčiai metų. Ir tie pasiūlymai buvo pateikti birželio 20 dieną ir kol kas dar nesurinkta kvalifikuotos daugumos. Vargu, ar, čia reikia, ar tai ką nors stebina, todėl kad mes žinome, kad anksčiau komisija stengiasi pratesti leidimą devyneriems metams. Į tai teigia, kad EFSA pritarė tam, tačiau iš tikrųjų komisija visiškai nepaiso tikrovės. RAK komitetas pasakė labai uh, atsiprašau, Irako e, komitetas, tai yra tarptautinės e, viešių tyrimų agentūros e, atstovai pasakė, kad glifosatas gali sukelti vėžį, kad jis galimai yra karcinogeniškas ir žinome, kad yra Junktinėse Amerikos valstijose jau pradėtas teismas prieš Monsanto ir teismo proceso metu nagrinėjami dokumentai kelia įtarimų dėl to, ar galima pasitikėti tam tikrais Monsanto užsakytų mokslinių tyrimų duomenimis. Ir akivaizdu, kad ir tarptautinės vėžio tyrimų agentūros ir EFSA dokumentai taip pat turi būti gerai išnagrinėti. Mes matome, kad kai kur buvo netgi plagijuojami duomenės ir yra dar vienas svarbus dalykas. 1,3 milijono Europos piliečių pasirašė peticiją prieš glifosatą ir komisija tai visiškai ignoruoja. Mes turime taip pat ir 2016 metais atliktų tyrimų rezultatus, kurie parodo, kad uh, dėl pesticidų poveikio kyla grėsmė susirgti melanomą. Taip pat sveikatai kenkia ir e, vabžių naikinimo preparatai. Taip pat turime ir metaanalizės atliktos 2016 metais duomenys, kurie taip pat parodo, kad glifosato poveikis yra labai uh, e, didelis ir dėl jo galima susirgti leukemiją ir, ir Hodgkino tipo limfomo. Ir taip pat žinome, kad e, glifosa, savo sudėtė glifosato turintis produktai taip pat keičia ir uh, E, tam tikrų organizmų reakcija į antibiotikus. Glifosatas, kad ir nedideliais kiekiais naudojamas, yra beveik visuose debiocidiniuose produktuose ir tai gali pas, paskatinti uh, atsparumą antibiotikams e, ir komisija apie tai visiškai nekalba. Uh, Be to žinome, kad e, tas glifosatas turi neigiamą poveikį ir elektrocitams, e, ir jų veiklai. E, žmogaus organizme. Reglamente 1107-2009 yra aiškiai pasakyta, kad tolesnės sprendimas turi būti pagrystas mūsų tikslų užtikrinti prevenciją, uh, ir norų užkirsti kelią e, be, bet kokiam neigiamam poveikiui žmogu, ž, žmonių sveikatai. Europos parlamentas e, nekartą yra išreiškęs savo prieštaravimą, tačiau į tai niekas nesižvelgia iki šiol. 2016 metais mes pareikalavome, kad glifosatą būtų uždrausta naudoti vaikų žaidimo aikštelėse ir uh, parkuose. Mes reikalaujame, kad, kad glifosatas nebūtų naudojamas, kad jis būtų uždraustas naudoti visose vietose, kur naudojamas e, integruoto atviro pla, teritorijų planavimo planas. Ir mes patikėme konkrečių pasiūlymų dėl galimų kompromisų. Mes manome, kad Mums reikia taip pat numatyti pernimai laikotarpį ūkininkams. Ir noriu labai aiškiai pasakyti, kad mes taip pat norime, kad būtų uh, ištirtas glifosato poveikis nešališkų, nepriklausomų ekspertų. Ir yra visiškai nepriimtina, kad EFSA ir Tarptautinė vėžio tyrimo agentūra naudoja e, duomenys, kurie gauti atliekant Monsanto užsakytus tyrimus, Monsanto pateiktus duomenys. Uh, Ir tai yra visiškai nepriimtina. Be abejo, aš ir nesitikiu, kad visi galės pritarti šiam prieštaravimui. Aš suprantu, kad tam tikros valstybės narės ne tik pritarė tam, kad leidimas būtų pratestas dar dešimčiai metų, bet ir apskritai nenori, kad būtų ribojama glifosato naudojimas vabžių naikinimo produktuose. Jungtinė karalystė pavyzdžiui, apskritai nori, kad glifosatas būtų naudojamas ta, e, grūdams džiovinti prieš nurenkant derlių. Tai yra tikrai labai pavojingas šios medžiagos naudojimo būdas, net komisija tai pripažino. Ir apie tai kalbama rezoliucijoje. Atsižvelgiant į da, e, kai kurių valstybių poziciją, mes turėtume atkreipti dėmesį į jų elgesį, jų poziciją šiame prieštaravime, jei bus nuspręsta jį pateikti. Aš prašau jūsų taip pat atsižvelgti į mūsų turimą e, informaciją, e, kuri rodo, kad kai kas. Uh, uh, iš e, glifosato sudėtėje turinčių produktų gamintojų pagrasino kreiptis į teismą, jei komisija nepraleis, nepratęs glifosato naudojimo leidimo. Ir būtent dėl to gal komisija ir nori pratesti šį leidimą kuo skubiau, net dešimčiai metų. Dėkoju. Laiko turime nedaug, nes a, e, turėsime balsuoti šiandien, bet to darbo atvarkės rado papildomų klausimų ir aš norėčiau tikrai paprašyti jūsų visų nekartoti to, kas jau buvo pasakyta. Ir prašau taip pat kalbėti kuo trumpiau. Aš nenoriu jūsų nutraukinėti, todėl prašau elgtis drausmingai. Pone Konečne, prašau. Uh, Drazí kolegové, to, co se děje poslední roky na Evropské komisi ohledně autorizace glyfosátu, je nehorázné. Dėkoju. Pastaraisiais metais mes stebime atidžiai Kaip elgėsi komisija ir galiu pasakyti, kad tai tikrai precedento neturintis elgesys prieš pusmetį aš tikrai buvau pasibaisėjus, o šiandien aš tiesiog esu pavargus, nes kartuosi tas pats ir tas pats. Pilietinė visuomenė, mokslininkai ir Europos parlamentas nuolat atkreipia komisijos dėmesį į tai, kad glifosatas daro žalą sveikatai, tačiau komisija visiškai nepaiso mūsų prieštaravimų ir nori toliau pratesti bet kokią kainą glifos, glifosato naudojimo leidimą. Mes uh, Mums žinoma apie kelis Monsanto skandalus. Žinome, kad Monsanto daro viską, kad paveiktų mokslininkų išvadas. Mes taip pat gavome ir e, e, informacijos, kad Monsanto užsako mokslinius tyrimus ir po to jos pristato kaip nepriklausomus tyrimus. Uh, Daugiau nei 17 metų Monsanto žinojo, kad glifosatas potencialiai galimai yra žalingas sveikatai, tačiau jie nieko nedarė. O šiandien komisija nori pratesti leidimą šiam, šiai veikliai medžiagai dar dešimčiai metų, be jokios demokratinės kontrolės. Įgyvendinimo aktas mums buvo pateiktas labai vėlai ir mes neturėjome pakankamai laiko tam, kad galėtume gerai paruošti savo argumentus prieš jį. Europos komisija naudojasi šią procedūrą tam, kad išvengtų demokratinės kontrolės. Būtent todėl jie pateikė savo pasiūlymą taip vėlai. Jie nenori girdėti jokių prieštaravimų. O mes prieštaraujame ir prieštarausime. Europos komisijos pasiūlymas yra pagrystas nepa, tikrais nepagristais moksliniais duomenimis kurie visiškai atitinka gamintojų interesus. Būtent todėl Europos parlamentas turi imtis veiksmų nedelsdamas. Komisija ignoruoja piliečių iniciatyvas, bet ji privalo išgirsti 1 milijono 300 tūkstančių Europos piliečių balsą, kurie reikalauja, kad glifosatą naudoti būtų uždrausta mes raginame komisiją atidžiau išnagrinėti Monsanto patiktus dokumentus. Tačiau komisija nieko nenori daryti. Šiuo pasiūlymu komisija dar kartą parodė, kad jai visiškai nerūpi tiesa. Ir aš noriu įrodyti, kad mums, skirtingai nuo komisijos, šis klausimas tikrai rūpi. Dėkoju. Labai trumpai norėčiau gal pridurti kai ką prie jau išsakytų argumentų. Uh, kaip jūs ir prašėte, pirmininkė. Aš manau, kad vienas svarbus dalykas yra tai, kad mokslininkai iš tikrųjų dabar nagrinė, e, e, ginčijasi dėl šios medžiagos karcinogeniškumo. Bet aš manau, kad labai svarbu yra pasakyti, kad glifosatas naikina mūsų aplinką. Glifosatui skirtas patentas yra antibiotikams taikomas patentas. Ir EFSA apie tai yra žinoma, ir tarptautiniai vėžio tyrimų agentūrai, jiems yra žinoma, kad e, glifosatas yra toksiškas tam tikriems gyviems organizmams. Ir dabar ginčiamasi tik tai, ar ta medžiaga yra karcinogeniška ar ne. Bet mes galime pasakyti, kad ji yra jau ir taip yra pavo, labai pavojinga, toksiška. Ir vien dėl to turime pritaikyti saugumo uh, principą. Ir jei pažvelgsime tai, ką sako EFSA ir Tartutinė vėžio tyrimo agentūra, pamatysime, kad ji, net uh, šios agentūros pripažįsta, kad glifosatas kenkia ir uh, gyvūnams, ir uh, žinduoliams, ir kitiems gyviems organizmams. Uh, ir ūkininkams, e, e, ūkininkai galės pakeisti tą medžiagą kitais produktais, tik jiems reikės laiko, kad jie galėtų prisitaikyti. Ir todėl mes šią rezoliuciją norime pasakyti kad nepaisant to, kad draudimas turėtų įsigalioti po šių, nuo šių metų pabaigos, mes sakome, kad mums reikia pereinamojo laikotarpio tam, kad tie ūkininkai, kurie šiandien naudoja glifosatą, galėtų laipsniškai uh, jo atsisakyti. Mes žinome, kad alternatyvių produktų yra, bet jiems reikės laiko prisitaikyti prie tų naujų produktų. Ir mūsų pasiūlymas tikrai yra racionalesnis nei komisijos pasiūlymas pratesti leidimą galioti dar dešimčiai metų. Ir paskutinis dalykas, e, ponė Pringė, aš norėčiau užduoti klausimą komisijai. Noriu užduoti. Uh, klausimą, kodėl parlamentas negavo iš karto komisijos pasiūlymo. Ir nesakykite, kad mes galėjome jį susirasti internete. Mes žinome, kad jūs nusintėte šio pasiūlymo kopiją tarybai, tačiau ta parlamentas negavo šio dokumento. Ir komisija čia turėtų mums paaiškinti, kodėl taip yra, nes būtent dėl tokios padėties mes ir turime dirbti ir nepaprastai sparčiai. Ir būtent jūs, kaip pirmkėt, privalote riboti mūsų darbo laiką. Dėkuoju. Toliau ponė Pedičinį. Grazie Presidente, mi allineo a... Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš pritariu tam, ką sakė kolega Haikaut. Mūsų požiūrių mes turėtume e, priešintis e, glifosatų leidimo atnaujinimui ir, ir, ir panašiems kitiems tokiems atnaujinimams. Uh, Mm, tas perimasis laikotarpis yra būtinas, jis turi būti trumpas, tačiau e, mes neturime e, eiti toliau negu tai, kai buvo pasakyta. E, visas šis e, klausimas parodo, jog ES yra silpnumo pozicijoje e, derantis su e, didelėmis tarptautinėmis įmonėmis ir todėl mes turime laikytis atsargumo principo tarptautinėse dėrybose. Mes matome, kad mūsų kontrolės sistemos yra neadekvačios, netinkamos, siekiant užtikrinti reikiamą skaidrumą ir mes turime pateikti mokslinių įrodymų taip pat. Aišku, taip pat e, viskas e, priklauso ir nuo e, tų geografinių vietovių, kuriuose yra auginamos sėklos. Glif, glifosatai e, leidžia, naudojant glifosodus, glif, glifosatus, galima auginti kietuosius e, kviečius įvairiose pasaulio e, vietose, tačiau e, toks procesas e, turi neigiamą įtaką aplinkosaugai. Ir e, tokio pobūdžio, tokiu būdu pagaminti e, grūdai yra gaminami ir eksportui, be kita ko. Aišku, mes e, pradėjome importuoti šiame kontekste tokius grūdus iš e, Kanados ir aš manau, kad ekonominį požiūrį mes negalime savo to leisti. Dėkuoju, ponė Rys. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pabandysiu kalbėti trumpai ir nekartoti to, ką sakė mano kolegos. Aš taip pat pasirašiau tą dokumentą, todėl pritariu tam, kas buvo pasakyta, glifosatai mūsų E, e, komiteto rezoliucijoje taip pat tai yra e, pasakyta. Nuo birželio mėnesio mes dirbame šito klausimu su Agri komitetu, mes išklausėme, buvo klausimai, tris valandas klausėmės agentūrų pozicijos ir nieko nesužinojome, išgirdome prieštaringų argumentų EFSOS ir kitų agentūrų ir iš principo nieko naujo nesužinojome. E, politikai turi priimti sprendimą. Jeigu mano informacija yra teisinga, 25 dieną ekspertų komitetas turės balsuoti, galbūt tas balsavimas bus atidėtas e, ir vėl, bet jau, bent jau jisai turėtų vykti iki metų pabaigos. Ir e, par parlamentas yra septynes e, rezoliucijas parengęs, kur mes siūlome racionalius dalykus. Jau buvo pasakyta, kad viskas ir taip labai yra sušvelninta, e, galvojant apie šitos medžiagos laipsnišką nebenaudojimą. Ir dabar komisija siūlo septynių metų perinamai laikotarpiu, tai turint omeny susidariusią padėtį, tai yra nepriimtina praktinių požiūrių. E, aišku, Aišku, galima sakyti visokius burtažodžius, tačiau tai nieko neduos. Yra siūloma laipsniškai atsisakyti e, naudojimo per trejus metus, tad papildomas trijų metų laikotarpis, kad e, e atitinkami sektoriai per tą laiką parengtų alternatyvinius variantus, kurie yra įmanomi vis dėlto ir kurie leistų ūkininkams e, tinkamai dirbti. E, mes gauname iš ūkininkų labai daug e, laiškų su klausimais, ką mes realiai siūlome. Tad mes siūlome trijų metų e, perinamai laikotarpį. Ir būtent tokį dalyką panašų numato vyriausybės, yra ekspertų parengtas e, dokumentas. E, Ir labai trumpai dar septintą rezoliucijos punktą norėčiau pakomentuoti. Labai svarbu ECA ir EFSA agentūrams suteikti pakankamai išteklių. Aš jau tai sakiau birželio mėnesį, kad būtų e, atliekami iš tikrųjų nepriklausomi moksliniai tyrimai. Tai yra asmeninės svarbos e, aspektas. Toliau, kaip šešėlinė pranešėja, ponė Duliai dar e, turėtų pasisakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat nenoriu prailginti bereikalotos diskusijos e, toje pareikštoje nuomonėje, tame prieštaravime yra labai svarbių aspektų. 18 mėnesių trunka visas tas procesas, nei mažiau, e, nei daugiau. Man problemų kelia toks dalykas. Aišku, mes norime nusiųsti signalą valstybėms narėms, tačiau prieš 18 mėnesių mes jau siuntėme tokį signalą. Aš norėčiau priminti, kad nepaisant to yra dabar dvi galimybės ar, - arba atnaujinimas, arba e, uždraudimas. E, trijų metų laipsniško nebe, ne, nebenaudojimo variantas ne, nelabai prasmingas. Mes turime apsispręsti arba atnaujinam leidimą, arba nebeduodam to e, leidimo. Ir e, mūsų e, frakcijai tai yra esminės svarbos klausimas. Glifosatai nėra savitikslis dalykas. Visos medžiagos, kurias mes naudojame, e, būtinės chemijos medžiagos nėra visiškai nekenksmingos. E, sveikatai, todėl mes turime e, elgtis visiškai nepriklausomai e, sektoriaus atžvilgių ir turime remtis moksliniais e, duomenimis ir turime priimti arbitro, nepriklausomą arbitro sprendimą. Dėkuoju, ponė Gerling. ECR frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš pasistengsiu per ilgai nekalbėti, tačiau aš manau, kad uh, mes turėtume vis tik skirti laiko įsigilinti tą e, klausimą. Taip, mes e, komitete e, kalbame apie tokį klausimą, kuris turėtų būti sprendžiamas moksliniu lygmeniu. Ir atrodo, kad čia e, toje diskusijoje yra per daug emocijų. Mes turime elgtis racionaliai ir proporcingai. Šio komiteto nariai nuolat kartoja tokius argumentus, kurie nesiremia e, kažkokiais e, konkrečiais įrodymais. Dabar, kalbant apie mokslinius e, įrodymus, į kuriuos reikėtų atsižvelgti, kalbant e, tokia tema, rezoliucijos projekte kalbama E, apie komisijos įgyvendinimo galės, tačiau niekas konkrečiai e, šitų dalykų išgilumos nekomentuoja. Kalbama apie atsargumo principą, tačiau atsargumo principas reiškia, kad jūs nieko nedarit, reiškia, kad jūs atsižvelgiat e, į, į padėtį ir įmatės racionalių veiksmų. Aš manau, kad mes turėtume teikti, jo komisija uh, E, neturi visų reikiamų duomenų iš tyrimų ir e, kitur. Ir tai yra pavyzdys, kuris rodo, jog du žmonės klausantis to paties dalyko salėje gali padaryti skirtingas išvadas iš tos e, informacijos. Tad tokiu atveju iš tikrųjų būtų neracionalu teikti, jog ECA ir EFSA ne, ne, nesiremia pakankamai įrodymais. Ir aš suprantu, kodėl e, šitos agentūros nori dešimties metų atnaujinto leidimo laikotarpio. Dešimties metų leidimo atnaujinimai. Kalbant apie e, tvaraus naudojimo direktyvą, e, tos rezoliucijos nuostatos tokios atrodo, jog žmonės e, yra susipažinę su tomis e, nuostatomis. Tačiau niekas e, nepasikeitė. Atrodo, jog komiteto nariai mano, kad trijų metų perinasis laikotarpis yra tinkamas dalykas, tačiau dėl to nieko nepasikeis. nepasikeis. Aš manau, kad e, ir toliau bus e, juokiamas iš parlamento, jeigu jis prims tokį sprendimą. E, komisija turi taip pat reaguoti į tai. Atrodo, kad komisija neatsižvelgia Europos piliečių pageidavimus. 1,3 milijono asmenų sudaro 1,8 procentus Europos piliečių bendros skaičiaus, tačiau jie yra parengę E, peticiją šituo klausimu, kuri padarys labai didelę įtaką mūsų gebėjimams gaminti maisto produktus. Atsiprašau, aš esu, aš esu pirma kalbėtoja, kuri kritikuoja tą rezoliuciją, nes visi iki tol kalbėję e, kolegos pasisakė už ją. Pirmininkė, tačiau vis dėlto pasistengkit kalbėti e, trumpiau. E, Aš turiu tris minutės, pirmininkė. Aš jūs tik tai perspėjau, kad kalbėjimo laikas yra ribotas. Taip, bet aš turiu dar nemažai įvairių dalykų, kuriuos noriu pasakyti. Aš norėčiau, kad rezoliucija būtų. E, kvietimas atlikti nepriklausomus tyrimus, remiantis gerąją e, laboratorinę praktiką ir taptautiniais standartais ir taptautinę praktiką. Mes taip pat turėtume e, tirti glifosatų likučius, tokia praktika jau yra ir reikia į ją atsižvelgti. Ir mes turėtume e, šio aspekto veiksmingumą e, pabrėžti. E, rezoliucijos šalininkai mato, e, e, teigia, atsiprašau, kad yra pakankamai didelis likučių kiekis. Aš manau, kad valstybės narės ir komisija turi pasiūlyti racionalias pereinamasias priemonės ir turi užtikrinti e, mažiau rizikingas alternatyves. Aišku, čia bandoma grįžti į bendrą žemės ūkio politiką ir iš principo atrodo, jog čia yra nieko daugiau nei politinis e, pareiškimas. Aš atsiprašau, kad gaištu jūsų laiką, jūs rengiate rezoliuciją ir aišku, e, tame kontekste jūs turite išklausyti ir kritinės pastabas rezoliucijos atžvilgių. Yra daug dalykų, kurių aš negaliu paremti tačiau aš pasisakyčiau apskritai už e, leidimo glifosatams atnaujinimą ir tikiuosi, kad valstybės narės pirmai e, pagalvos apie tai. Dėkuoju kalbėtojams. E, kitas kalbėtojas ponas Lyzė. Pone pirmininkė, aš pabandysiu um, padaryti tam tikras sąsajas tarp išsakytų dalykų. Pone Dėlioje pabrėžė kurios e, svarbius aspektus. Mes manome, kad parlamentas turi elgtis nusekliai. Pernai mes e, didelę balsų daugumą priėmėme rezoliuciją ir ten mes siūlome septynių metų e, leidimo atnaujinimo laikotarpį. Pastaraisiais metais kai kurie duomenys buvo iš naujo nagrinėjami ir aiškėjo, kad glifosato keliama rizika yra pakankamai ribota, tačiau turime atsižvelgti ir į politinę situaciją. Milijonas trys šimtai tūkstančių piliečių, aišku, jie nesudaro daugumos visų mūsų piliečių, mano, kad turi vykti diskusija šituo klausimu ir mes turime rasti tvarų šitų problemų sprendimą trijų metų laipsniško e, naudojimo nutraukimo laikotarpis e, bus taikomas. Aš manau, kad e, mūsų pozicija turi būti griežtesnė. Priešingai negu taryba, mes turime poziciją šito klausimu. Mes, e, pavyzdžiui, galėtume susitarti dėl e, penkių metų atnaudinimo laikotarpio. Ir tikrųjų mes norėtume, kad būtų taikomas grįžtesnės taisyklės. Aš manau, kad visiškai absurdiška e, naikinti tam tikrus augalus, kad galėtume didinti derlių. Tai, ką mes e, padarėme per pastarosius pusantrų metų, yra verta e, konsensuso, susitarimo Strasbūrė. Aš manau, kad Europos komisija išgirs tai, ką mes sakome Europos komisija turi pateikti tokį pasiūlymą, kuris atsižvelgtų Europos piliečių nuogastavimus ir neturėtų siūlyti dešimties metų atnaujinimo laikotarpio. Tai jau būtų didelė pažanga, jeigu komisija tai darytų. Dėkoju. Pabandysiu kuo trumpiau. Norėjau pasakyti, kad Komisijai laikas yra pradėti įsiklausyti į tą susirūpinimą, kuris yra reiškiamas. Ar veikia vertimas, ar girdit mane, klausė kalbėtoja. Taigi sakiau, kad Europos komisija pagaliau pradėtų įsiklausyti mūsų reiškimą susirūpinimą dėl šio klausimo. Mes jau turėjom progą savo nuomonę pareikšti, kaip teisingai pastebėjo ponas Lyzė. Mes siūlėme palaipsniui atsisakyti glifosato jau tuo metu Europos komisijai, bet komisija mūsų argumentams buvo kur čia. Glifosatas gali būti naudojamas dar ir prieš derliaus nuėmimą kaip papildoma apdorojimo priemonė. Ir aš tikiuosi, kad šį kartą mūsų argumentų komisija išklausys ir vykdys kitokią politiką. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkas, sako ponė Meisner. Norėjau pasakyti du dalykus. Pirmiausia, manau, kad reikia nepamiršti to, kad turime remtis mokslo tyrimais. Suprantama, e, visos studijos susijusios su Monsanto e, veikla yra, atrodo nepatikimus, nesakoma, kad Monsanto teikia tokius, nuorodas tokius mokslinius straipsnius, kuriuos parašė patys. Bet e, reikia susipažinti ir su kitais šaltiniais, ko gero, prieš priimant sprendimus. Antra, mano nuomonė, labai svarbu apsaugoti ekologinę įvairovę, ypač sieklų įvairovę. Svarbu taip pat rasti alternatyvę priemonę glifosatams. Čia mes nekalbame vien tik apie žemės ūkio temą, manydami, keldami klausimą, kokios geriausios yra žemdirbystės formos, apie tai galėtume diskutuoti labai ilgai. Tačiau dabar mes kalbame apie tam tikrą e, priemonę geležinkelių tinklui palaikyti, nes, kaip žinia, Prancūzijoje glifosatai plačiai naudojami geležinkelių tinklo apsaugai. Tai yra pavojinga, kadangi gali turėti pasiekmių saugumui. Ir jeigu nebus naudojami atitinkami produktai tam, kad geležinkeliai būtų nuvalyti, gali kilti, keliai, gali kilti problemų keliaivių saugumui. Tad alternatyvas rasti yra būtina ir kuo greičiau. Mums dažnai yra sakoma, kad negalima naudoti glifosato, kadangi tas produktas yra pavojingas, blogai veikia žmogus sveikatą ir panašiai. Na taip, aš su geležikelių atstovais esu kalbėjau savo šalyje. Nepamirškime, kad glifosatai yra naudojami plačiau, ne tik žemės ūkija, bet ir geležinkelių tinklo priežiūroje. Ačiū. Pone Grostet, prašau. Pabandysiu labai trumpai. Daug kas jau buvo pasakyta iš tikrųjų labai sunku susidaryti nuomonę, nes reiškiami argumentai yra labai skirtingi, o kai išklausai komisijos, paprastai būni labiau nustebęs negu prieš tai. E, įvairūs argumentai dėl rizikos taip yra svarbu, bet reikia pasakyti, kad ar tai būtų pasaulio sveikatos organizacija, ar agentūros iš vairių pasaulio šalių - Japonijos, Šveicarijos, Švedijos, FZEK ir visa, visos kitos agentūros. Uh, kiekvieną kartą gauname labai skirtingas šių agentūrų išvadas. Tad reikia ramiai viską apsvarstyti ir pamastyti. Ar egzistuoja nepriklausomi tyrimai? Aš pasakyčiau už, bet aš manau, kad visais atvejais gali kilti abejonių dėl tyrimų nepriklausomumo. Kaip sakė Peter Lyze, aš norėčiau tokių tyrimų, kurie būtų paremti tam tikromis sąlygomis, dėl kurių susitarėm 2016 pavasarį. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Pone Hasinkamp. Dėkoju, pirmininkė. Europos parlamentas štai dabar vėl turi progą įsiklausyti į 1,3 milijonų ES gyventojų argumentus, bet šį kartą atrodo elgiamasi priešingai, vėl į rinką stumiamas šis nuodas. Tai gal laikas įsiklausyti Europos parlamentą, Europos komisija klauso e, Monsanto argumentų, o tai ir yra to nuodo gamintojai. Pas, pusantrų metų apie tai diskutuojame, nieks nepasikeitė, turim pasilikti prie senos rezoliucijos. Pone pirmininkė, praėjusią savaitę mes surengėm klausimą dėl Monsanto dokumentų. E, mes dabar žinome, kad Monsanto tikrai nepasitrauks e, ir panaudos visas priemonės, kad tas nuodas ir toliau liktų rinkoje. Jie perka studijas, jie moka ekspertams, kurie tas studijas parengė. Tad aš nežinau, kodėl Europos komisija toliau klauso Monsanto. Šis preparatas yra pavojingas žmogui, pavojingas gyvūnams. Tai blogai veikia gamtą, aplinką, kurioje gyvename. Ir aš manau, kad Trys metai yra pakankamas laikas ūkininkams e, prisitaikyti ir dirbti be glifosato. Ačiū. Kolega Omaržiai. Dėkoju. Nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta. Tiesiog e, girdėjau sakant, kad Europos parlamentas priims sprendimą. Ne, taip nebus. Europos parlamentas nesprendžia to. Mes formuluojame nuomonę klausimų, kuris yra labai svarbus ir kuris rūpi e, milijonui 300 tūkstančių ES gyventojų. Iš tikrųjų, tai yra e, klausimas, kuris rodo, kad yra problemų su demokratija ES. Tai yra labai rimta sveikatos problema. Ir e, mes pasižiūrėkime, kaip dirba e, ranka rankon ES institucijos ir lobistai tai, tai, tai tikrai demokratijos neprideda Europos Sąjunga. Aš manau, kad atėjo laikas Europos parlamentui nustoti drebėti prieš pramonės lobistus, nes rytoj rizikuojame patys tapti atsakingi už tai, kas rizikuoja tapti didžiausių sanitarinių skandalų Europoje. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Dabar žodis Europos komisijos atstovui. Prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū suteiktą galimybę išdėstyti Europos komisijos poziciją dėl šio teksto ir kad galime sureaguoti tuos labai rimtus argumentus išdėstytus šiandieną. Liepa 2017 metais Europos komisija pateikė valstybėms narims siūlymą ir norėčiau paminėti E, dar atskirai, kad buvo pateiktas ir įgyvendinimo aktas, e, dėl kurio buvo susitarta Europos parlamente taip pat tuo metu. Tai tas įgyvendinimo aktas ir kalbėjo apie tai, kad dešimčiai metų bus atnaujintas leidimas naudoti glifosatą. Valstybės narės taip pat patvirtino visą tai spalio mėnesį, 5-6 dienomis. Niekam nebus jūs tas dokumentas, e, tarybai neatsiuntus jo parlamentui buvo laikiamasi tvarkingos procedūros, vyko e, visi teisingi įrašai buvo padaryti komitologijos sąraše, institucijos dirbo savo darbą pagal procedūras ir tai iš tikrųjų yra svarbus klausimas, jis labai rūpi visuomeniai, mes turime specifinį tokį internetinį puslapį, kur labai aiškiai išdėstėme visas diskusijas šiuo klausimu. Šis siūlymas dėl glifosatų naudojimo leidimų pratesimų yra paremtas Europos maisto saugos agentūros išvadomis. Tos išvados buvo e, gautos atlikus tos medžiagos vertinimus ES lygmenių ir atsižvelgus į labai rimtus patvirtinimo kriterijus kriterijus, kurie yra išdėstyti pesticidų teisė, naudojimo teisės aktuose. Europos komisija atsižvelgė į Europos chemikalų agentūros e, argumentus, kur buvo kalbama apie šios medžiagos kancerogeniškumą. Tad Ir tie tyrimai buvo teikti 2016 metais, kai Europos parlamentas taip pat balsavo dėl rezoliucijos, pritardamas e, šio leidimo pratesimui septyneriems metams. Ir ECA tuomet patvirtino, kad ši medžiaga neturėtų būti laikoma kancerogeninė. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad procesas, kurio buvo laikomasi, atitinka visus reikalavimus dėl duomenų rinkimo, jų tvarkymo, skaidrumo ir mokslinio vertinimo principus. Visi tie principai yra išdėstyti ES teisės aktuose, o tie teisės aktai buvo patvirtinti Europos parlamento ir tarybos girdėjome balsų, sakančių, kad Europos komisija nesiklauso argumentų. Norėčiau pasakyti, kad pasiūlymas atnaujinti glifosat naudojimo leidimą e, remiasi 2016 metų dokumentu, kuris kalbate apie leidimų pratesimus septyneriems metams ir taip pat sulaukė Europos komisija spalio 6 dieną šių metų panašaus raginimų priimti sprendimo. Būtent dėl to Europos komisija siūlo atnaujinti leidimą dešimčiai metų, tuo tarpu, kai standartinis galimas laikotarpis galėtų būti 15 metų. Tai reiškia, kad Europos komisija klausosi, kas, kas jai sakoma ir kad kiek įmanoma stengiasi žvelgti į argumentus. Norėčiau pasakyti, kad visas tas leidimo pratesimas yra paremtas labai aiškiais moksliniais tyrimais. Nėra pagrindo manyti, kad glifosatas yra kancerogeninė medžiaga. Tai yra ta išvada, kurią padarė rizikos vertinimo komitetas ECA e e, e, cheminių medžiagų agentūroje. Ta pati sakė ir valstybių narių ekspertai. Norėčiau pasakyti, kad diskusija vyko remiantis moksliniais e, argumentais, moksliniais tekstais ir publikacijomis. Ir šiandienin, tokie, tokia diskusija, kaip, pavyzdžiui, šiandieninė negali pakeisti mokslinių argumentų. Taip pat anksčiau buvo paminėta ir aš dar kartą norėčiau pabrėžti, kad dvi ES agentūros pareiškė savo nuomonę, o tas agentūros kontroliuojate jūs be kitako. ko E, jos irgi pabrėžti, kad ši medžiaga neturėtų būti laikoma kancerogeninė ir tam pritarė visai mokslininkų ir ES ir už jos ribų. Kanada, Australija, Naujoji Zelandija ir Japonija irgi yra tos šalis, kur prieita prie tos pačios išvados. Pasaulio sveikatos organizacija, pasaulio prekybos organizacija taip pat, e, kurios dirba prie tokių klausimų E, priejo prie tos pačios išvados, lygiai tos pačios išvados. E, Pasaulio sveikatos organizacijos AJAK skyrius paskelbė vėlgi nuomonę, kuri atitinka tai, kas buvo pasakyta iki šiol. E, ar glifosatai sukelia vėžį, man atrodo, į tą klausimą buvo atsakyta jau dabar. Tuo tarpu kartojami tie visi teiginiai, kuriuos dėstė nevyriausybinės organizacijos ir panašiai, buvo, turėjo tikslą diskredituoti mokslinius tyrimus, juos rezultatus, kuriuos pateikė ECA ir EFSA. Europos komisija nuolatos labai rimtai vertintos teiginius, ypač tuos, kurie štai ir čia buvo pakartoti. Nuolatos buvo kreipiamas į abi agentūras prašant atlikti reikiamus tyrimus ir atsakyti, pateikti atsakymus į iškeltus teiginius. Norėčiau pasakyti, kad mes ėmėmės visos mus tenkančios atsakomybės labai rimtai. E, mes e, e, galime patvirtinti, kad Vokietijos institutas atsakingas už žikos vertimą ir abi agentūros FSRK pateikė savo tyrimų rezultatus dėl glifosatų vertinimo ta kritika ir kaltinimai turėtų būti ištirti labai aiškiai, o mokslo, e, mokslinės išvados, kurios pateikė tos nepriklausomos agentūros, turėtų būti laikomos e, lemiamomis. Na ir apibendrinama galiu pasakyti, jog Europos komisija mano, jog siūlymas teikiamas valstybėms narėms yra tinkamai ištirtas, kad jis yra paremtas labai rimtais svariais moksliniais argumentais ir nėra jokio pagrindo kelti klausimų dėl šių išvadų pagristumo, nes kažkaip kvestionuoti. Procesas e, vyko taip, kaip numatyta teisės aktuose, taip jis vyks ir toliau. Ir mes veikiame tiek, kiek leidžia mums suteiktos galios, kiek numatyta mūsų įgaliojimuose. Dar yra dalykų, kuriuos reikėtų paminėti dėl skaidrumo, pavyzdžiui. Mes manome, jog dabartinė sistema, kaip ją numatė e, teisės aktus priimančios institucijos, numato skaidrumą ir EFSA, pavyzdžiui, paskelbė labai daug dokumentų šiuo klausimu. Norėčiau pasakyti, kad dėl skaidrumo e, viskas vystosi didesnio skaidrumo linkme tą matėme ir vaistų agentūros atveju. Europos komisija be abejo ir toliau tyrs šį aspektą vyksta ir dabar dar tyrimų dėl bendrų, dėl teisės aktų, dėl mytybos, dėl maisto produktų ir jų maisto produktų naudojimo mums. Pirmininkė bando nutraukti kalbėtoją. Apibendrinsiu labai greitai, sako Europos komisijos atstovė. Buvo iškeltas toks specifinis klausimas kodėl komisija siūlo dešimties metų laikotarpį ar junta e, įmonių spaudimą. Noriu pasakyti, ne. Mes tai darome dėl tų priežasčių, kurias ką tik išdėščiau, nes yra aiškių mokslinių argumentų leidžiančių priimti tokias išvadas. Europos parlamentas ir Europos piliečių iniciatyva vėlgi mūsų tokiam sprendimui neprieštarauja. nieko nesakysiu dėl tų labai tokių kategoriškų pareiškimų dėl mūsų sistemos reguliavimo, dėl agentūrų ir e, sąsajų agentūrų su Europos komisija. Aš manau, kad nėra prasmės dabar čia apie tai kalbėti, nes visos tos struktūros labai aiškiai laikosi nustatytų teisės aktuose procedūrų ir taisyklių. Tad apibendrindama galiu pasakyti štai, ką tikiuosi, e, kad nebus parem pritarta rezoliucijos projektui ir kad Europos komisija galės e, imti savo įgyvendinimo įgaliojimų. Rezoliucijos projektas ir dėstyti argumentai gali pakirsti pasitikėjimą Europos Sąjunga kaip tokia ir Europos Sąjungos mokslinėmis agentūromis. Ir tai gali pakirsti kenkti ir kitiems e, klausimams. Norėčiau pasakyti, kad iki šiol taikyti principai mums tikrai padėjo, nemanau, kad jų reikėtų atsisakyti. Ačiū. Dėkoju. Šiandien balsuosime dėl šio dokumento. Dabar mes turime išnagrinėti tris pasiūlymus dėl e, e, pasiūlymus dėl trijų rezoliucijų, dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Laiko turime labai mažai, Todėl kiekvienas norintis pasisakyti gaus po vieną minutę. Pane pirmininkė. Oh, Atleiskite, kad jūs nutraukiu, bet balsuoti turime tam tikrą valandą, ne? Visi turime kitų įsipareigojimų. Mes būtinai turime laikytis balsavimo laiko, kitaip nieko gero nebus. Problem... Na kągi, problema yra ta, kad uh, mes turime balsuoti dėl šių prieštaravimų. Taigi, jei visi dabar susitartų, kad galima balsuoti dėl šių prieštaravimų be diskusijos, tai yra neaptarusių, gerai, galime tai padaryti. Taip, iš tikrųjų, apie ta, tuos klausimus esam jau kalbėję praeitį, jūs žinote visus argumentus, bet galiu jūsų paklausti, kas norėtų balsuoti dėl prieštaravimų, dėl GMO be diskusijos? Dėl to, kas už tai? Gerai, kas prieš? Kas susilaikė? Gerai, puiku. Galime balsuoti. Labai dėkoju visiems. Pone Groste, dėkoju Jums už pasiūlymą, aš dėkoju kolegoms už uh, palaikymą. We don't need a debate. Okay, so everyone has its uh, voting. Na kągi, tai tikiuosi, kad visi gavote balsavimo korteles ir kad visi esate pasiruošę balsuoti. Taigi, pirmiausia, balsuosime dėl prieštaravimo dėl glifosato. Elektroninis balsavimas, prašau balsuoti. Is... Balsavimas baigtas. Patvirtinta. On, uh... Toliau balsuosime dėl prieštaravimo. Or an objection, uh, Monsieur Pardieu, quelque chose Nes per vėl nori kažką pas, e, pasakyti. Um, Gerai, tuomet e, balsuosime dėl prieštaravimo skirto genetiškai modifikuotų organizmų savo sudėtyje esantiems produktams. Kas balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Let's try to keep the voice down. Prašau drausmės ir tylos. Toliau balsuosime dėl prieštaravimo tam, kad būtų leista naudoti produktus savo sudėtėje turinčių GMO, kalba eina apie aliejinius rapsus. MON 8832, prašau balsuoti. And the vote is... Balsavimas baigtas. And it is... Šis dokumentas patvirtintas. Toliau dar vienas prieštaravimas tam, kad būtų leista naudoti produktus savo sudėtyje turinčius GMO, generiškai modifikuotų kukurūzų, 1507, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Now we move on. Toliau periname prie pranešimo dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos susijusios su karcinogeninių ir monogeninių medžiagų poveikiu darbe. Kas už pirmą pakeitimą, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl visų dokumentų su visais patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis dokumentas atmestas. Pone Melin paprašė žodžio. Atsiprašau, kad neteisingai ištariau jūsų pavardę. Pane pirmininkė, norėjau padėkoti visiems, kurie teigiamai balsavo dėl šio klausimo. Norėjau pasakyti, kad antrą kartą mūsų komitetas e, neteiks e, savo nuomonės šią svarbę temą iš esmės. Ir man atrodo, kad mes galėjome e, tas, tos kancerogenus įvardinti tiksliai, nes yra tokių šalių, kur labai aktyviai E, problemos dėl kancerogenių medžiagų pasireiškia, o glifosatas kol kas yra tik įtariamas, o jam jau skirima tiek daug dėmesio. Ačiū. Dėkoju. Pereiname prie kito dokumento, dėl kurio balsuosime. Balsuojame dėl nuomonės projekto, dėl ES bitinkysės sektoriaus perspektyvų ir iššūkių. Ponio Dornano, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau oficialiai oficialiai paprašyti 28, 30, 54, 92 pakeitimus e, e, išbraukti. Dėkuoju. So for this request to be... Gerai, Tam, kad šiam prašymui būtų pritarta, vienas ketvirtadalis narių, tai yra 14 narių turi jums pritarti, kas pritarė ponios Dornano pasiūlymui. Arba padarykime, balsuokime elektroniškai, viskas bus aišku. Taigi balsuojame, kas pritarė ponios Dornano prašymui. So. The vote is uh, closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. Uh, hmm? ah, A, atsiprašau, pritarta, nes 18 narių palaikė jūsų prašymą. Taip, tai surinkome jums reikalingą daugumą. Taigi. Pirmasis pakeitimas yra pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Aštuntasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis, kas už, kas prieš. Aldė narė ne, nekėlė rankų. Prašau. Devintasis pakeitimas dar kartą. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime. Man buvo visiškai neaišku. It is closed and it is adopted. Baigta. Patvirtinta, bet buvo visiškai neaišku. Man tikrai buvo neaišku. Man atrodo, kad daug kas balsavo prieš. Dešimtasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinti. Vienuoliktasis. Už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Dvyliktasis. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Tryliktasis. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Keturioliktasis už, prieš, susilaikę, patvirtintas. Penkioliktasis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Šešioliktasis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Septynioliktasis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Aštuonioliktasis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Devynioliktasis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 24 toliau. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 25 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 26 už, prieš, susilaikė. Dar kartą kartokime, pakartokime. 26 dar kartą, kas už, Dėkoju, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 36. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tai reiškia, kad Mes toliau periname prie 28 pakeitimo ir mes patvirtinome ponios Darnano prašymą. Taigi 28 vard, e, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 37 e, už, prieš 37 už. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 38 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 39 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 40. 40. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 41. Už prieš, susilaikė, patvirtinta. 42 už, prieš, susilaikė, atmesta. 43 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 44 už, prieš, susilaikė, atmesta. Dar kartą. 44. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. 45. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 46. Kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 46. pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Basavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, 47. 47. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 50, 52 toliau. A, norite, kad pasitikrintume balsavimo rezultatus dėl 47. Gerai, 47 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Dėkoju. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, 52. 52 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 53. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. 53 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taigi, toliau 54 pakeitimas vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 59 už, prieš, susilaikę, atmesta. 60. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 61. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 62. Už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 63. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 64. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. 64 pakeitimas. Balsuojam elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 68. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 69. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ar pasitikrinkime? Gerai, pasitikriname. 69 pakeitimas, elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 70. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 71. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 72. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 73. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime gerai, 73. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 74. Kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 76. Atsiprašau, jis atkrenta. Toliau. 70. Penktasis. 75. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 77. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 78 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 79 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 80 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 81 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 82 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 83 kas už, kas prieš, susilaikė, Patvirtinta. Toliau. 91. 91. 91. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 92. Kas vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 93. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 94. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 95. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 98. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 99. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Nemačiau, kai balsavo PP frakcija. O būtų svarbu tai žinoti. Taigi dar kartą, 99-asis, kas už, kas prieš, Susi... kas prieš, kas susilaikė, pasitikrinkime. Man vis dar neaišku. Taigi tikriname. Prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 101. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 102. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 104. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 105. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau pereiname prie 109 pakeitimų. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 110. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 111. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dabar galutinis balsavimas. Prašau balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigtas. Šis dokumentas yra patvirtintas. Now we vote. Oh, Balsavimas baigtas. Labai dėkuoju visiems už bendradarbiavimą. Okay. I would invite those interested. Kviečiu visus, kurios domina kitas mūsų nagrinėjimas klausimas, susėsti. Pradėsim diskusiją. Kita tema yra keitimas nuomis Europos komisija dėl ICAO Korsija e, pasikeitimų. We, uh, have, uh, invited... Esame pasikvietę kolegų iš Europos komisijos šiai temai aptarti. Ponas Petrpis yra atvykęs į mūsų posėdį. Jis yra general, MUV generalinio direktorato patarėjas. Žodis jums 10 minučių. Much, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už galimybę pateikti naujausią informaciją šio komiteto nariams apie tai, kas e, dabar e, vyksta Korsijos kontekste. Tai yra susitarimas e, dėl anglės iš metalų mažinimo. Aš greitai dabar apibendrinsiu IKAO konferenciją, kuri vyko Meks, Meksiko City tvaraus aviacijos kūro klausimo. Korsija bus įgyvendinama e, taikant ICAO standartus ir rekomenduojama e, praktika. Taip vadinamas ARPS. Korsija susitarimas nebus užbaigtas iki 18 metų birželio mėnesio, o paskui rekomendacijos ir praktika minėtos turėtų įsigalioti nuo 19 metų pradžios. Valstybės, kurios savanoriškai e, dalyvauja Korsija susitarime, gali pareikšti tokį norą iki 20 metų, o privalomas dalyvavimas prasideda nuo 27 metų. Nuo rugsėjo pabaigos 72 valstybės, kurioms tenka 87,7 procentai tarptautinės e, e, aviacijos veiklos, pranešė, jog dalyvaus e, Korsija susitarime nuo, nuo pat pradžios. Tai yra turbūt geresnis rezultatas, negu kad būtų buvę, jeigu, kaip buvo iš pradžių numatyta, privalomas laikotarpis būtų prasidėjęs anksčiau. Europos parlamentas pasisako už tai, kad chronometras būtų sustabdytas e, trečiųjų valstybių skrydžiams iš ES, tai yra, kad tos valstybės e, nebūtų įskaičiuojamos trečios, tre, trečiosios e, valstybės ir e, tokia pozicija turbūt palengvins mūsų darybas e, dėl Korsijos IKAO organizacijoje Europa. Laukia globalaus e, rinkos rinką besirimenčią mechanizmą įgyvendinimo negu, negu kiti partneriai. Korsija iš principo numato tokias priemonės, kurių turi imtis tarptautinė aviacija, siekdama sumažinti CO2 emisijas. Ir kadangi šis sektorius nepatenka į Paryžiaus susitarimą, tai labai svarbu, kad e, civilinė aviacija prisidėtų prie numatytų e, Paryžiaus susitarimo tikslų 1,5 ir 2 laipsniai. Ir e, šio šimtmečio antroje pusėje civilinė aviacija turėtų pasiekti neto nulinį emisijų e, lygį. Bent jau dabar šis sektorius žino, ko iš jo tikimasi. 17 metų e, rugsėjo 11-15 dieną IKAOS darbo grupė ir um, aviacijos ir aplinkosaugos komitetas susitarė dėl taip vadinamo Korsija paketo ar rinkinio. Ten e, yra išdėstos nuostatos dėl rekomendacijų ir rekomenduojamos praktikos, taip pat yra aplinkosaugos e, vadovas bei e, kita informacija ir dokumentacija. Aš esu kaip tik tai e, ES atstovas e, toje. E, aviacijos ir aplinkosaugos taryboje, kuri yra konsultacinė e, struktūra. ES valstybių nuomonė Korsija rinkinys yra geras rinkinys. Europos darybininkai ypač didelę svarbą teikė e, emisijų e, kriterijams, taip pat tvarumo kriterijams, tvaraus kūro sektoriuje. Ir čia reikėtų taip pat e, paminėti tokius pagrindinius ramščius, tai yra e, socialinis ramstis, ekonominis ramstis ir aplinkosaugos ramstis. Tarybai taip pat informaciją šitais klausimais pateiks e, patariamoji Korsijos darbo grupė ir ICAO oro navigacijos komisija. ICAO taryba susitiks e, šiais metais spalio 30 dieną, tai bus pirmas susitikimas ir susitikimai vyks iki lapkričio 17 dienos ir e, tuomet bus priimtas sprendimas dėl Korsijos paketo rinkinio ir e, paskui tas paketas bus nusiūstas valstybėms narėms, jų komentarams gauti 18 metais. E, pradės e, galioti papildomos lydimosios informacijos priemonės ir e, tuo, tuo būdu nacionalinės institucijos ir nacionaliniai operatoriai turės pradėti tikrinti, kaip yra naudojamas e, kūras aviacijos sektoriuje. 19, nuo 19 iki 20 metų visos e, valstybės dalyvaujančios šitoje programoje turės užtikrinti stebėseną ir e, atsiskaityti dėl. E, emisijų. Šitie reikalavimai taip pat bus taikomi ir besivystančiams valstybėms, kurios galbūt neturi pakankamų gebėjimų kas įgyvendinti. Todėl ta, ta informacija joms yra labai svarbi. Valstybės, kurios e, savanoriškai dar nedalyvauja e, šioje schemoje tai joms taip pat šita informacija yra svarbi. Brazilijoje bus e, kalbama taip pat apie tokius aspektus, kurie nebus įtraukti į Korsija paketą kaip tokį, tačiau šita informacija bus reikalinga vėlesnėme etape, kuomet bus įgyvendinama. Čia kalba sukasi apie registrus, stebėseną, e, ataskaitas, e, apie tuos operatorius, kurie mažai emisijų e, e, turi ir panašiai. Dabar pagrindiniai aspektai jau yra apibriešti šiame kontekste, tačiau dar ne viskas ir ką reikės patikslinti. Aišku, Korsija bėgant laikui keisis, remiantis kaupiamą patirtimi ir informaciją. Ir pirma peržiūra vyks 22 e, metais. Meksiko Cityje. Taip pat e, praeitą savaitę vyko antroji kavo konferencija dėl alternatyvaus aviacijos kūro ir šioje konferencijoje buvo priimta tokia deklaracija, kurioje sakoma, jog konferencija pripažįsta, jog e, tvarus alternatyvus aviacijos kūras yra esminės svarbos e, žingsnis siekiant e, mažinti CO2 išmetalus ir siekiant tvaraus e, E, aviacijos sektoriaus darbo ir tvaraus aviacijos kūro naudojimo. Ši konferencija kol kas nepatvirtino jokių e, kiekybinių tikslų, tačiau e, tuo būdu ta deklaracija aiškiai pripažįstama, kad šitų žingsnių turi būti įmamasi ir kad tvaraus aviacijos, aviacijos kūro tikslas prisideda prie emisijų mažinimo ir kad šitų tikslų sėkimas yra esminės svarbos civilinės aviacijos sektoriaus tolesniam e, vystimui. Dėkoju. Uždėmesi, ponė pirmininkė, aš esu e, pasirengęs atsakyti klausimus, pasirengę juos atsakyti ir mano e, kolegos esantis čia. Dėkuoju. Dabar žodis poniai Görling. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju už pateiktą informaciją. Aš turiu tik tai keletą klausimų. Aišku, mes galime pabrėžti Korsijos svarbą ir Europos e, parlamento vaidmenį čia. Bet aš turiu dar kai kurių e, klausimų, kurie galbūt susiję su e, trilogais ir su IKAO tinklalapio peržiūrėjimu. Visų pirma, kalbant apie e, rekomendacijas e, tarybai, į ką rekomendacijas, kada tos rekomendacijos jau bus ir kada bus galima su jomis susipažinti, nes mums kyla nugastavimų e, dėl skaidrumo. E, Aišku, jeigu spalio mėnesį šitie dalykai bus aptariami, galbūt pasirodys tinklalapyje, bet galbūt taip ir nebus. Gal e, tuomet jūs galėtumėte pateikti mums informacijos. Jūs e, sakėte, jog jūs esate atstovas toje taryboje ir jums labai svarbu, kad uh, E, aplinkosaukos kriterijų visuma būtų ten išlaikyta. Galbūt jūs galėtumėte pateikti mums informaciją, kaip, e, kaip e, toli mes čia turime eiti, kad užtikrintume tą aplinkosauginį integralumą ir kas dar turi būti šioje srityje padaryta. Mes e, norėtume žinoti, ko dar kiek, kiek čia dar turi būti ir ko nuveikta. Ir kitas dar mano klausimas yra, dėl to, kad aš ne viską gerai supratau, kai jūsų klausiausi, 19 metais, sakėte, e, pradės galioti tos nuostatos ir tai gali būti problema toms valstybėms narėms iš besivystančių valstybių pasaulio, kurios savanoriškai dar nedalyvaus ten. Tai yra IKAO narės turbūt privalės taikyti e, pilotinėje stadijoje tos reikalavimus, nepriklausomai nuo to, ar jo savanoriškai dalyvauja ar ne. Ponas Lyzė. Dėkuoju, Dėkuoju ponui Vis už pateiktą informaciją. Aš e, norėčiau taip pat e, pasveikinti kolegas, kuriems vakar pavyko pasiekti susitarimą. Aišku, tas susitarimas galbūt netenkina šimtų procentų mūsų, bet labai svarbu, kad e, yra pasiektas kompromisas. Iki 23 metų mes galėsime mažinti oro transporto išmetalus ES viduje ir netgi jeigu nėra praktiškai jokių teisėkuros pokyčių čia, vis dėlto šios pastangos yra žingsnis tinkama linkme ir labai svarbu vykdyti spaudimą. Todėl, kad įmanoma, kad ETS, ES sistema, aviacijos sektorija bus taikoma ir trečiosioms valstybėms. Aš norėčiau daugiau informacijos gauti šituo aspektu. Europos Sąjunga priėmė sprendimą dėl ETS, dėl išmetalų leidimų prekybos, tačiau matome, kad toks procesas nevyksta e, IKAO platmėje. Aš esu daug galvojęs apie susidariusią padėtį. E, IKAO yra labai plačiai atstovaujama Europoje, IKAO nori taikyti kaip įmanoma geresnį kūrą, kuris nedarytų žalos rušių įvairoviai. Mes manome, kad e, kompensavimo klausimas čia yra labai svarbus e, aspektas. Tad mano klausimas yra toks, ar tas kompensavimo mechanizmas, kuris yra numatytas, yra realistinis ar ne. Ar realus dalykas ar ne. Mane maloniai nustebino uh, tai, jog, aišku, visi mes norime skristi lėktuvais, tačiau kita vertus žinome, e, kokią žalą aplinkai daro aviacija. Tad čia visą laiką iškyla ta, ta dilema. Per paskutinę klimato kaitos konferenciją aš mačiau, jog IKAO atstovai turėjo ilgalaikę, ilgalaikį e, šitų procesų matymą ir jie galvojo apie atsinaujinančią energijos šaltinių, apie e, šviesos energijos panaudojimą, bioenergiją, bioenergijos jėgainės. Tai yra tos jėgainės, kurios e, dirba ekologiniais, naudodamos tik tai ekologinius, e, ekologinės žaliavas vis labiau kalbama ir apie elektro judumą ir turint omenyje, kad aplinkosaugos aspektai mums yra aktualūs, reikia, aišku, kad aviacijos sektorius prisidėtų prie bendrų pastangų šios ryties. Aš komisijos jau esu klausęs, ar komisija suvokia, kad komisijos pasiūlyme nėra pakankamai aspektų, kurie skatintų uh, investuotojus eiti tą linkmę ir, ir valstybės ir įmonės eiti tą linkmę. Pone Maisner, ačiū, ponė pirmininkė, ačiū Europos komisijos atstovams. Esu įsitikinusi, kad tai, kas buvo nuveikta iki šios dienos, tas korsija režimas pasirinktas gali būti labai sėkmingas žingsnis. Tai yra labai svarbu tam, kad būtų galima laikytis išsikeltų klimato tikslų, pasirašydami Paryžiaus susitarimą. Kaip sakėte, 72 šalis dalyvaus šiame susitarime, tai sudaro 90 procentų emisijų faktiškai. Tad tai yra didžiulis žingsnis pirmin, tai yra didžiulė sėkmė ir labai svarbu, kad besivystančios šalis taip pat būtų į šios procesus įtrauktus. Galbūt galima būtų pagalvoti apie, e, pavyzdžiui, lengvesnių medžiagų naudojimą aviacijos rytyje, nes tokiu atveju mažiau energijos lėktuvams reikėtų, kad galėtų skristi. Yra daug aspektų, kuriuos galima pagerinti. Turiu labai konkretų klausimą Europos komisijai. Jūs kalbėjote apie alternatyvų kūrą. Aš norėčiaugi sužinoti, kokį vaidmenį čia vaidina mobilumas e, ar elektromobilumas aviacijos sektoriuje. Koks yra ateities kūras rydienos aviacijoje? Ar jau buvo pateikta kokiu nors siūlymu šią temą? Mane tai labai domintų. Ačiū. Pone Daly. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad atvykote, Europos komisijos atstovai. Iš tikrųjų, kad į KAO institucijos turi pasiūsti gerą ženklą, bet svarbu Ir mes nuolatos sakėme, kad sustarimai yra būtini, bet ne bet kokią kainą. Mes kalbame apie Paryžiaus sustarimą šiandien ir nuolatos pabrėžiame, kad Paryžiaus susitarimas e, reikalauja veiksmų konkrečių iš visų sektorių, nes visi turi mažinti savo CO2 išmetalus ir aviacija neišimtis. Ne tik parlamentas tai sakė, bet IKAO pati lygiai taip pat mano. Taigi yra atėjęs laikas IKAO parodyti, kad ši organizacija yra aktyvi veikėja, kad gali pasiūlyti priemonės ir užtikrinti jų gyvendinimą. Tai ta, turėtų padėti pasiekti pozityvių rezultatų, lyginant su būsė situacija. Dėl iniciatyvų iki, į ką organizacijos pateikiamų kartais būna uh, visokių reakcijų. Visais atvejais turime pagalvoti, o kokiu rezultatu pasieksime. Būtina, kad ši organizacija užtikrintų, kad padeda jos siūlomos priemonės kovoti su klimato kaita ir kad jų siūlomos priemonės yra racionalios ir patikimos. Jos turi būti realistinės ir padėti pasiekti rezultatų. Norėčiau, kad Europos komisija pakomentuotų šiek tiek šios aspektus. Kitas dalykas E, kur laukčiau komisijos komi komentarų, yra į kavo pasiūlyta kryptis rinktis biokūrą. 2 procentus siūloma e, biokūro naudoti vietoj 2025 metų. E, mes norėtume išgirsti Europos komisijos nuomonę šią temą. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Tuo baigėme savo kalbėtojų sąrašą. Ar norėtų dar kas iš kolegų pasisakyti? Ne? Tuomet suteiksiu žodį Europos komisijos atstovams dar kartą apibendrinti. Ačiū visiems už užduotus klausimus. Pabandysiu juos atsakyti. Julie Gerling atsakydamas norėčiau atsakyti štai, kad dėl to, ar tarybai pateikti dokumentai yra vieši. Jie nėra vieši. Toks būtų atsakymas. Kaip žinote, esame lankęsi Monrealyje keletą kartų per pastaruosius metus. Ir kaip kaip aplinkosaugos ir aviacijos komitetas teikia tuos dokumentus, bet jų viešai neskelbia. Tačiau kaip E, sudaro valstybių atstovai, bet į šį komitetą taip pat įeina ir nevyriausybinio organizacijų kitų suinteresuotų subjektų atstovai. Ten e, dalyvauja labai įvairių organizacijų atstovai. Kada ši medžiaga taps prieinama? Manau, kad taip bus nuspręsta, galbūt 18 metų birželis, bet aišku, valstybėms ir operatoriams patiems yra šiek tiek e, vėlu, kad galėtų sureaguoti į šios siūlymus. Aš norėjau, kad šiai taisykliai būtų padaryta išimtis ir kad būtų galima pradėti kuo greičiau, bet negaliu spėti, kokiu momentu dokumentai bus e, paskelbti. Kai dėl aplinkosaugos nuoseklumo. Pone Girling ir ponas Lyzė, pone Meisner kalbėjo apie tai. Pone Dali taip pat. Reikia pasakyti, kad faktiškai e, yra numatomas emisijų sumažinimas. E, ir tą turi sudaryti ne šiaip pats vienas aviacijos sektorius, bet tie projektai, kurie bus suplanuoti ir galbūt pradėti gyvendinti ne ore, o žemėje dar. Taigi, kriterijų yra šioje srityje, jie egzistuoja ir tie kriterijai atspindi įvairius aplinkosaugos aspektus. Tokius, pavyzdžiui, kaip geros metodologijos turėjimas, kaip projektas padeda mažinti e, išmetalų kiekį. Mes turime Kyoto protokolą ir konkrečius skaičiavimo metodus susietų su juo. Ar mes tuo remdamiesi galime paskaičiuoti, kiek vienetų sumažėja ta irša gyvenius vieną ar kitą projektą. Taip pat yra numatytos ir papildomos priemonės. Projektas nebūtų Mes manome, kad turi būti sistema, kuri padeda įgyveninti, kuri padeda remtis kompensavimo mechanizmu, nes be jo tas priemonės įgyveninti būtų daug sunkiau. Aš negaliu dabar čia išvardinti tiksliai, su kuo tai yra susiję, kas tai yra, bet žinome, kad yra e, tokių dalykų, kurie kol kas nėra e, labai palankus kompensavimo schemos įdėgymui. Taip pat yra numatyta štai kas, jeigu lėktuvas, pavyzdžiui, naudoja e, tvarų aviacinį kūro mišinį, tai tuomet, manoma, jo emisijos turėtų sumažėti. Bet vėlgi reikėtų pasižiūrėti, kaip tos emisijos sumažės. Tai galėtų būti paskata aviacijos e, sričiai naudoti daugiau biokūro, pavyzdžiui. Tačiau toks kūras turi būti tvarus ir turime tvarumo kriterijų, kuris Yra dar vienas aspektas susijęs su aplinkosaugos politikos nuoseklumu. Nuoseklumas apima tokį kriterijų, kaip pavyzdžiui, minimalus CO2 iš metalų kiekio sumažinimas. Yra ir kitų kriterijų, galbūt. Kai kas mano, kad tai turėtų būti socialiniai kriterijai kai kurie, kas naudojama, pavyzdžiui, kiek ir panašiai. Pabandysiu dar atsakyti į pono Peterlyzę klausimą, kokie projektų tipai buvo patvirtinti. Korsijo nenumato pozityvaus ar negatyvaus projektų sąrašo sudarimo. Tiesiog siekiama, kad projektai atitiktų tam tikrus kriterijus. Ir tik tos programos, kurios kriterijus atitinka, bus rekomenduojamos plėtoti korsie rėmose. Aišku, e, bus nulatos tikrinama programos ir projektai. Taip pat E, bus siekiama tvaresnio aviacijos kūro naudojimo. Ir tai nėra kažkoks veiklos dubliavimas. E, Europos parlamente šiuo klausimu vėlgi vyksta dėrybos. Tvarus aviacinis kūras jau naudojamas tarptautinėje aviacijoje. E, valstybės pasirašusios Paryžiaus sutarimą siūlo naudotis tuos sutarimu. Jeigu Paryžiaus sutarimo nebūtų, tai tuomet nebūtų jokios garantijos, kad būtų siekiama to tvaresnio aviacinio kūrio naudojimo. Ir dabar norėčiau atsakyti poniai daly, ar galime būti tikri, kad mažėja tie išmetalai. Na, iš tikrųjų, iššūkis yra didelis, laukime ekonomikos saugimo, ir CO2 išmetalų mažinimo, tačiau priemonių e, rinkinys numatytas yra e, toks, kad būtų galima sumažinti išmetalų kiekį. Mes manome, kad reikėtų įdėkti galbūt srautų judėjimo geresnę kontrolę, geresnį srautų valdymą. Antras ramstis būtų e, tvaraus alternatyvaus kūro naudojimas ir CO2 išmetimo standartų nustatymas ir taip pat lėktuvų technologijų tobulinimas, kad nebūtų atmosfera išmetama daug iš metalų. Tai yra svarbiausi ramščiai, norint įsitikinti, kad ilgalaikė perspektyvoje iš metalų mažės. Tačiau Korsija yra pripažinta, kad nepadės kažkaip reikšmingai sumažinti už metalų kiekį. Jos tikslas yra teikti kompensavimo paskatas. Kad, pavyzdžiui, įmonės būtų linkusios įsigyti energijos požiūrių efektyvesnius orlaivius. Ir ICAO dabar nėra iškėlusi jokių skaičiais išreiktų, išreikštų tikslų, kai dėl, pavyzdžiui, kūro ar panašiai. Diskusija šį Meksikę vyko praėjusią savaitę. Ir nebuvo nuspręsta, kad tas kūras, to kūro naudojimas, svaraus kūro naudojimas reikšmingai išauks, nors aišku pageidautina, kad aviacijos kūros būtų kuo tvaresnis. Iki 2025-ųjų turėtų būti gyvendinama daug labai teigiamų priemonių. Dėkui visiems. Dėkuoju, dabar persime prie kito darbo tvarkės punktų, tai yra prie 15 darbo tvarkės punktų, tai yra savo iniciatyva rengiamo pranešimo dėl ES e, nuosavų išteklių sistemos. Mūsų pranešėjas yra ponas Ivo Belė. Prašau žodis jums iš karto suteikimas. Thanks uh, very much, uh, Chairman. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. Tikiuosi, kad dauguma kolegų gavo mano parengtą dokumentą, galėjo su juo susipažinti. Kodėl, ponė, kartai išėjai, net bus įdomu. Na kągi, dėkoju. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad e, mus be abejo ribojo ta, šio, e, šio tipo dokumentams nustatyti apribojimai. Ir e, mes parengėme dokumentą vakar vakare. Atsiprašau, mes turime aptarti labai svarbų klausimą. Jei norite pasikalbėti, prašau išėti iš šios salės, sako pirmininkas. Prašau. Panašu, kad kolegos neišgirdo to, ką aš pasakiau. Jei norite pasišnekėti, prašau išeiti iš šios salės. Dėkuoju. Pone Belėt, prašau. Ačiū, Pavo. Dėkuoju. Taigi, uh, Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes parengėme taip pat neformalų aiškinimą į raštą, kuriame daisamiau yra išdėstyti kai kurie dalykai, nu, apie kuriuos rašoma mano brinktame dokumente, kurį beje aš išplatinau visiems komiteto nariams vakar vakare elektroniniu paštu. Taigi mums visiems yra žinoma, kad mums reikės papildomų didelių investicijų tam, kad mes galėtume įgyvendinti ES prioritetus susijusius su sienų apsauga, su migracijos kontrolė, su kova su terorizmu, bendra gynyba ir bendradarbiavimu. Ir be abejo, mūsų komiteto įgaliojimai yra susiję tik tai su tvaresnė ekonomika ir mažo anglės dioksido technologijų ekonomika. Taigi tai ir yra mūsų pagrindiniai prioritetai. tam, kad mes galėtume pasiekti užsibrieštus tikslus ir galėtume įgyvendinti nustatytus prioritetus, mums reikės reformuoti ES biudžetą. Tai visiems yra žinoma. Ši operacija, da būtent taip pavadinčiau šią reformą, turi būti pagrėsta labai konkrečiais gerais e, argumentais. Ir nuomonės projekte mes siūlome pagrysti viską da, konkrečiais projektais, kurių naudą pajus visi ES piliečiai ir kurie sukurs Europinė pridedamąją vertę. Pagrindinės principas, kurį mes siūlome taikyti, tai yra ta, ta europinė pridedamoji vertė. Tai yra ta, ta, Tai reiškia, kad tie projektai turės pasiekti tai, ko valstybės narės vien savo jėgomis negali pasiekti. Uh, Taigi mes e, pirmiausia priminame apie Europos komisijos parengtą dokumentą pamastymams, jis buvo paskelbtas prieš pat atostogas ir Europos parlamentas šiuo metu nagrinėja šį dokumentą ir ponas Olbrecht ir ponė Tomaš rengia nuomonę dėl e, to pasiūlymo ir be abejo žinome apie Monti pranešimą, kuriame yra labai daug įvairių minčių, įvairių pasiūlymų ir kuris suteikė mums tikrai nemažai kvėpimo rengiant šią nuomonę. Aš čia kalbu apie aukšto lygio grupę dėl nuosavų išteklių. Jos parinkta taip pat dokumentą. Ir galima būtų paminėti įvairius projektus, pavyzdžiui, tarp valstybinė energetinė infrastruktūra, energijos e, saugyklos, energetinės jungtis, e, mažo teršumo mobilumo projektai ir daugybė įvairių projektų, apie kuriuos yra žinoma kolegoms šiame komitete. Iš esmės čia kalbame apie tai, kad reikia sukurti europinį pridedamąją vertę. Jums leidus, ponė pirmininkė, aš norėčiau pakomentuoti kai kurios pasiūlymus, kurie yra pateikti mano dokumente. Taigi mes kalbame apie galimus nuosavus išteklius klimato ir aplinkosaugos politikos srityse. Pirmiausia, ATL priekybos sistema. Akivaizdu, žinoma, kad ši sistema šiuo metu yra reformuojama ir aš beje esu šešėlės pranešėjas e, dėl šio klausimo. Ir e, laikintas dabartinio požiūrio, manoma, kad e, bent jau dalis iš ketvirtos stadijos aukcionų gautų pajamų, tai yra tos pajamos, kuris gautos nuo 2010 iki 2030 metų, turėtų būti skirta ES biudžetui kaip nuosavį ištekliai. Prieš dviejus metus tos pajamos sudarė beveik 4 milijardus eurų, 3,6 milijardus, tai yra daug, e, e, daug pinigų ir per ketvirtąją stadiją, tai yra, tai yra po 2020, 2021 metų, e, tos pajamos iš aukcionų turėtų dar padidėti. Ir ES turėtų uh, turėti teisę gauti dalį tų papildomų pajamų, kurios šiuo metu nukeliauja į valstybių, į nacionalinius išdus, nacionalinės finansų ministerijas. O mes manome, kad ES turėtų turėti galimybę gauti bent jau dalį tų pinigų tam, kad galėtų gyveninti bendrus Europinę pridėtinę vertę kuriančius projektus, tam, kad galima būtų gyveninti tokius projektus, kurių negali gyveninti vien valstybės narė savo jėgomis. Taigi tai būtų vienas nuosavų išteklių šaltinis. Antras šaltinis galėtų būti transportas. Transportas be abejo yra susijęs su mūsų komiteto įgaliojimas, mūsų komiteto kompetencija. Ir, ponė pirmininkė, aš norėčiau priminti Jums apie Europos komisijos paskelbtą a, pasiūlymą a, gegužės mėnesį. Jame kalbama apie galimybę derinti nacionalinių a, kelių mokė, nacionalinės kelių mokesčio sistemas. Taigi galima būtų gauti taip pat uh, dalį tų pajamų, kurios surinkamos iš uh, uh, mokesčio už kelių naudojimą. Pavyzdžiui, transporto komitete aš rengiau pranešimą dėl vidaus vandenų transporto ir Ten galima būtų e, pritaikyti tokį mokestį, taip pat galėtume, atsiprašau, gyventi bendrus projektus, bet to galima būtų, pavyzdžiui, taip pat Europos lygmenių gyvendinti ir greitai traukinių sistemos saugos projektus. Ir dėja neturiu daug laiko, todėl negaliu paminėti visų mano pateikimų pasiūlymų, bet yra dar vienas įdomus pasiūlymas, tai yra anglės dvideginio kainodara tai yra kainos. Mintis yra ta, kad bendroje rinkoje parduodamų produktų sudėtyje yra tam tikra anglies dioksido išmetimams tenkanti dalis ir ją galima būtų apmokestinti. Mes siūlome taip pat alternatyvę sistemą. Iš esmės, čia nieko mes nesugalvojame, mes tiesiog pasinaudojame Monti pranešimo pasiūlymais. Uh, ir kai kurias vietas tiesiog nukopijavome iš to pranešimo. Ir nuosavų išteklių sistema galėtų būti panaši į dabartinio PVM e, e, dalies sistemą. Ir mes taip pat atsižvelgiame į ankstesnį e, komisijos pateiktų pasiūlymą ir man, mums atrodo, kad jis yra gera, jis, ta sistema būtų gera, todėl kad ji e, padėtų mums apmokestinti importuojamas ir vietoje pagamintas prekes. Ir manome taip pat, kad po penkerių ar dešimties metų šį sistema, mūsų siūloma nuosavų išteklių sistema galėtų uh, didesnė dalimi arba net iš, iš vis pakeisti dabar taikomą uh, PVM dalies skirimą ES biudžeto į sistemą. Ir dar vienas dalykas. Tai yra baudos už tai, kad valstybės narės nesilaiko ES teisės aktų. Tos lėšos ir taip jau pakanka ES biudžetą, bet aš manau, kad mes galėtume geriau jas išnaudoti, ypač jeigu pritaikytume kitok kokius apskaitos metodus. Apie tai kalbama nuomonės projekte. Ir atsakydamas jūsų klausimus, aš galėsiu įsigilinti į e, konkrečius dokumento aspektus. Ir paskutinis dalykas, ponė pirmininkė, mes siūlome net apmokestinti automobilių kūro ir elektros. Atrodytų, kad tokia renkliava būtų logiška, tačiau mes nusprendėme nekalbėti apie tai šiame dokumente. Panašų pasiūlymą kažkada jau siūlė Europos komisija, valstybės narės jį atmetė labai aiškiai. Dėl tokio dalyko vienbalsiai reikia priimti sprendimą taryboje. Ir kadangi praeitėje tas pasiūlymas buvo atmestas, mes nusprendėme jo neįtraukti į savo parengtą nuomonę. Mes nenorime to pasiūlymo vetuoti, bet tiesiog nusprendėme neminėti to pasiūlymo savo dokumente. Dėkoju ir dėkoju, dė, būsiu dėkingas jums, jums už pastabas. Dėkoju toliau šešėliniai pranešėjai ir pirmoji ponia daly socialistų frakcijos. Dėkoju, ponė Pirmininkė, ir aš norėčiau pirmiausia padėkoti Ivo Belėt, mūsų nuomonės referentui. Aš pavaduoju Nikos Andrulakis, kuris yra mūsų šešėlinės pranešėjas dėl šio dokumento. Kolega norėtų atsiprašyti dėl to, kad jis negali dalyvauti šiandienos diskusijoje ir tai, ką aš sakysiu, visiškai atspindi jo nuomonę. Taigi kalbu jo vardu. ES nuosavų išteklių sistemos reforma yra nepaprastai reikalinga ir turi būti išsamei nagrinėjama, ypač atsižvelgiant į tai, kad ruošiamasi pradėti diskusijos dėl naujos daugiametės finansinės programos ir tai, kad mes turėsime kažkaip užpildyti tą spragą, kurie atsiras ES biudžete iš ES pasitraukus e, Junktiniai karalystiai. Dėkojame Ivo Belet už jo parengtą dokumentą, tai yra geras pagrindas diskusijoms ir mes pritarėm nemažai daliai pasiūlymų, nors kai kuriuos be abejo galima būtų aptarti tam, kad galima būtų gal sustiprinti kai kurias nuostatas. Konkrečiai mes norime pasakyti, kad taip iš tikrųjų mums reikės papildomų didelių investicijų tam, kad galėtume įgyveninti savo įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą. Ir todėl Nikos Andrulakis mano, kad mums reikėtų vis dėlto rinkti automobilių kūro rinkliavą ir taip pat apmokestinti da, su da, anglės dioksido taršą susijusią dalį produktuose. Reikėtų atsižvelgti tai taip pat, kokia dalis yra gaminama Europos Sąjungoje, kokia už jos ribų. Mes pateiksime pakeitimus ir mūsų šalies pranešėjas tikisi, kad jis galės sėkmingai bendradarbiauti su Ivo ir kitais šalies pranešėjais. Dėkuoju. AKR frakcija nepaskyrė šešėlinio pranešėjo, todėl e, žodį perdodu poniai Jatenmakė, kuri yra Aldė šešėlinė pranešėja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad šiandien mes kalbame apie tai, kaip galima būtų geriausių būdų parūpinti ES nuosavus išteklius. Nors man atrodo, kad vis tiek nacionaliniais įnašais finansuojama sistema išliks pagrindinė ateityje aš pritariu tam, ką pasakė pranešėjas dėl elektros ir automobilinio kūro apmokestinimo. Ir aš manau, kad tai yra labai kontroversiški klausimai ir tikrai nemanau, kad tai būtų geri nusavų išteklių šaltiniai. Toliau pranešėjas taip pat e, siūlo uh, uh, išnagrinėti galimybę panaudoti nacionalinių lygmenių suderintus kelių, kelių mokesčio, sudarintas kelių mokesčių pajamas. Tačiau aš manau, kad iš tikrųjų ši sistema taip pat kvestionuotina, todėl kad e, jis sukeltų problemų tokiausios regionuose gyvenantiems žmonėms. Mes manome, kad visi pasiūlymai susijęs su aplinkosauga gali susidurti su tais, su uh, jau sena žinoma problema, su tuo, kad galiausiai uh, už tą sistemą. Uh, ta sistema nevienodai kainuos mums visiems, kai kas mokės už ją brangiau. Dėkoju. Gal galėtumėt uh, išjungti savo mikrofoną? Nu, gal vėliau tą padarysite. Na gerai. Toliau, guja vardu Katerina Konečina. Ačiū, ponė pirmininkė, germai ponai ir ponios. Aš norėčiau labai trumpai pakomentuoti šį dokumentą. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ponui Belėt už parengtą dokumentą. Kai kalbame apie ateitį, aš manau, kad mes taip pat turime išnagrinėti ir praeities klaidas, turime išnagrinėti savo patirtį Ir pagalvoti, pavyzdžiui, tai taip, ar mes iš tikrųjų tinkamai naudojame jau turimus išteklius, nes man atrodo, kad mes nepakankamai efektyviai naudojame ir taip jau turimus išteklius. Mes tiesiog, ko gero, ateityje kartosime tas pačias klaidas, nes tam tikros valstybės narės nori apsaugoti savo nacionalinės rinkas, nors to neturėtų daryti. Kai kurios šalės nori ir toliau gaminti elektrą iš anglijas, pavyzdžiui. Ir e, tos šalis neketino tų technologijų atsisakyti. Taigi, ką mes darysime ateityje? Kaip mes galime kalbėti apie ateitį, jei net ir šiandien turime tokių problemų, kurių nesugebame įspręsti. Bet bet kuriuo atveju, kai kalbame apie ateitį, mes be abejo pritartume tam, kad būtų gyvendinama daugiau konkrečių o, projektų, kad o, būtų e, taip pat e, aiškiai pasakyta, kokie bus nuosavų išteklių šaltiniai. Pranešėjas e, kalba ir apie tai, kad mes turėtume geriau naudoti informacinės technologijas, taigi reikėtų tas technologijas apmokestinti. Aš manau, kad mums reikia ieškoti įvairių variantų. Mes e, pritarėme tokiam e, plačiam pranešėjų pasiūlytam požiūriui. Bet yra vienas dalykas, kurį aš norėčiau pakomentuoti. Tai yra tai, kad šiuo metu kai kuriuose valstybėse narėse e, jau iš ETL sistemos surinkamos lėšos naudojamos žaliems ekologiškiems projektams įgyveninti. Reikia padaryti viską, kad to šalis turėtų galimybę naudoti tas lėšas ir ateityje. Nes nepamirškime, kad kai kurios šalis labai rimtai gyvendina, labai aiški, labai gerai nukreipta aplinkosaugos politika. Ir būtų negerai, jei mes sumažintume šių tokių šalių galimybės tokią politiką įgyvendinti. Taigi mes pateiksime savo pakeitimus. Dėkojame nuomonės referentui už darbą ir nekantriai lauksime tolesnio bendradarbiavimo su jumis. Ir mes taip pat džiaugiamės, kad mūsų komitetas rengia tokį dokumentą. Ir manome, kad tokius svarbius klausimus turėtų nagrinėti ne vien biudžetų komitetas. Ponas Eichhaut, jo nematau salėje. Gerai. Tuomet toliau kalbės FDD frakcijos atstovas ponas Pedičinį, NF, ponas Jalk. O ne, ne, gerai, tuomet galėsime šiek tiek sutaupyti laiko. Sutikiu žodžiu poniai Montanion, komisijos atstoviai. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju suteiktą galimybę pateikti informacijos šią temą, kurios apmatus išdėstė pranešėjas ir kuri tikrai labai svarbi. Norėčiau priminti keletą konteksto tokių elementų. Tema sunki. Mums reikia, kad ratifikuotų šį dokumentą. Uh, nacionaliniai parlamentai reikalingas vieningas balsavimas. 30 metų bandome reformuoti sistemą ir visą laiką dėrybos žlunga. Tai, kas buvo nuspręsta paskutinį kartą priemus daugiametinę finansinę programą, ankstesnę, buvo nuspręsta veikti kitaip. Būtent dėl to buvo sukurta Monti grupė. Trys e, Europos parlamento nariai, trys komisaroje dalyvauja ir trys tarybos skirti nariai, kurie visi kartu uh, paskelbė šį pranešimą metų pradžioje. Nauji dalykai, prie kurių dabar yra dirbama, kad kitą kartą ši sistema būtų tinkamai reformuota, yra, kaip jūs teisingai ir pabrėžėte, yra Pirmiausia, tokie. Noroma, norima išsiaiškinti biudžeto finansavimo visas priemonės, kad jis būtų visiškai tinkamai finansuotas. Ir čia projektų pridėtinė vertė įgyja ypatingą vertę. ES prioritetai taip pat yra ypatingos svarbos. Iki šiol ES biudžetas, nuosavieji ištekliai, iš kurių finansuojamas ES biudžetas, nebuvo susijęta su politikomis, su prioritetais ar su pridėtinė vertė. Visas svarbiausias tikslas buvo rasti naujų nuo savųjų išteklių ir taip pat pajamų srityje buvo bandoma iškoti naujos pridėtinės vertės. Nes e, mūsų politikoms tai gali būti labai reikšmingas ramstis su prioritetų nustatymas. E, Europos Komisija dabar dirba prie naujų pasiūlytų dalykų. Yra kandidatų, kurie priklauso e, tam, kas yra vadinama green basket, žalės krepšys. E, tai yra susiję arba su transporto sritim, arba su aplinkosaugos. Būtent dėl to aplinkosaugos komiteto nuomonė yra labai svarbi, kad biudžeto komitetas parengtų savo pranešimą. Dabar kol kas dar esame pasiekę apmastymų stadiją, jokio kandidato nėra pasakyta, kad, bus, kad bus atsisakyta ar kad atsiras naujų kandidatų. Siūlymai, e, kai kurie jau buvo paminėti, pavyzdžiui, kai buvo kalbama apie ES būklę. Taigi yra tokių temų kaip e, CO2 apmokestinimas, kaip e, E, tas apmokesnimas pasienyje, apie tos dalykus buvo kalbama šiek tiek daugiau, negu iš pradžių galbūt buvo manyta. Visos šios temos dabar tebėra aptariamos ir Europos komisija pateiks savo siūlymus kartu su būsima daugiametė finansinė programa 2019 gegužės mėnesį, nes diskusijos dėl pajamų taip pat sudaro daugiametinės finansinės programos paketo dalį. Ačiū Europos komisijai, sako pirmininkas. O dabar apibendrinsime šią temą žodis. Panešiu, ačiū Pavelai, ačiū visiems už labai konstruktyvius pasisakymus. Aš manau, kad galime daug maž apibriežti tai, kas buvo pasakyta, mes aptarėme visas temas ir visos tos temos yra artimos vien, viena kitai. Pone Daly sakė štai, kad e, CO2 korekcijos mechanizmas yra svarbus dalykas, mes jį paminėjome devintajame punkte savo nuomonės. Ir mes kreipėmės į Europos komisiją, prašydami detaliau pasižiūrėti šio klausimą. Kolegė Jėtimakė, e, užsirašiau, ką jūs minėjote dėl galimų problemų susijusių su automobilių pakrovimu, ypač kai jums tenka važiuoti ilgas distancijas. Norėčiau pabrėžti, kad mūsų ketinimas tikrai nėra pateikti siūlymą kur būtų numatyti, nau, numatytos naujos kažkokios privalomos schemos valstybėms narėms. Mes norime labiau plėtoti tas schemas, kurios veikia ir kurių savo efektyvumą yra įrodžiusios. Taip pat pasižymėjau, ką ponia Jatinmakė sakė dėl uh, elektros ir motorinių uh, priemonių varimą elektrą. Ne viskas dar yra įmanoma gyveninti iš karto, šimtų procentų, tačiau prie tų klausimų dirbama. Pone Konečna kalbėjo apie ETS, apie priekybos taršos leidimai sistemą. Čia yra susijusios temos su kitomis. Turime peržvelgti, ką esame nuveikę ateityje, dėl ko esame susitarę ir ką galėtume e, dirbti ateityje, pasinaudodami turimais ištekliais. Tiesiog dirbkime, laikydamės to, to paties kelio, nekurkime jokių naujų sistemų ir kai kas pareiškia susirūpinimą dėl to, kad valstybės narės negali būti baudžiamos už įdėtas pastangas šioje srityje. Akivaizdu, kad taip. Turime pažvelgti į sistemą ir pasižiūrėti, ar galima gauti daugiau pajamų iš ETS sistemos. E, tai taip pat gali būti ir indėliai, pavyzdžiui, iš bendro vidaus produkto kažkokie indėliai, kuriuos įneštų valstybės narės, taip pat galėtų būti to savo išteklių dalis. Ačiū visiems už pasisakymus. Poniai Montanė iš Europos komisijos. Taip pat dėkoju šešėlėms pranešėjams ir laukiu tolesnio darbo su jais. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Spalio 27 diena, 11 valanda yra pakeitimų teikimo terminas. Bus balsuojama e, kovo, mė, kovo mėnesį dėl galutinio dokumento varianto. Prieš tai dar vyks balsavimas komitete ir plenarnėme posėdėje. Dabar turime pereiti prie kito klausimo. Europos strategija susijusi su baltyminėmis kultūromis būtina skatinti auginti tokias kultūras ir viso to įtaka Europos žemės ūkio sektoriui. Tokia yra tema mūsų kito klausimo. Lot, Chairman, Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš kalbėsiu gimtają kalbą, kadangi turiu galimybę tai daryti Dėkuoju. Nemažai problem, problemų šiame kontekste yra neišspręsta ir yra nagrinėjamos. Ilgus metus, prieš šešerius metus Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje kalbama, kad baltyminiai augalai šių, šių augalų e, pasėliai te sudaro tik tai apie 3-4 procentus visų pasėlių ploto mes e, e, šitų augalų importuojame apie 70 procentų viso mūsų poreikio. Tuo tarpu ES galėtų užtikrinti e, šių augalų pasėlius ir patenkinti poreikį. Dabar mes importuojame daug ir importuojame daug genetiškai modifikuotų šitų augalų. Statistika aiškiai rodo, jog Europai reikia baltyminių augalų e, auginimų naujos strategijos. Mes turėtume geriau naudoti ES e, išteklius ir e, turėtume pasiekti geresnę pusiausvyrą šiame sektoriuje turint omenyje E, importą ir, ir vietinę e, produkciją. Nes mes daug importuojame iš Šiaurės Amerikos. Mes turėtume siekti, kad šis mūsų sektorius būtų be genetiškai modifikuotų e, augalų, švarus, draugiškas aplinkosaugai ir todėl mums reikia baltyminių augalų pasėlių ir mes turėtume uh, užtikrinti, kad šitie augalai ES nebūtų genetiškai modifikuoti. 13 metais Vengrija priėmė savo baltyminio augalų strategiją ir mes to džiaugiamės. Tai yra, Vengrija priėmė tokį sprendimą dar prieš e, priimant kažką panašaus Europos Sąjungoje, tad mes jau turime tam tikrus čia standartus ir tuo labai didžiuojamės. Liepos 18 dieną Vengrijos ir e, Vokietijos bendra iniciatyva buvo pateikta siekiant e, išlaikyti tvarę žemdirbystę ir e, tvarų baltyminių augalų sektorių, siekiant, kad ten nebūtų genetiškai modifikuota augalų ir ypač sojos. Aš šiame kontekste norėčiau dar pateikti keletą pasiūlymų. Mes čia remiamės agrikomiteto pranešimu. Europoje baltyminių augalų pasėlių ploto didinimas prisideda prie tvarumo užtikrinimo, taip pat prisideda prie e, CO2 iš metalų mažinimo ir prie geresnės aplinkosaugos užtikrinimo. Antras dalykas, mes e, galime sumažinti Mes tokiu būdu augindami daugiau baltyminių e, pas, augalų galėtume sumažinti cheminių trašų naudojimo lygmenį. Šiame sektoriuje taip pat turime siekti daugiau inovacijų. Kitas dalykas. Baltyminiai augalai taip pat prisideda prie sveikesnės mytybos įpročių tai yra sveikas maistas ir galiausiai mes taip pat turime užtikrinti didesnę informacijos sklaidą ir siekti, kad mūsų šis sektorius būtų konkurencingas rinkoje ir galėtų sėkmingai konkuruoti su e, importu iš trečiųjų valstybių. Tad tokie yra pagrindiniai aspektai mano pranešime. Dėkuoju pranešėjui. Dabar šešėliniai pranešėjai socialistų e, frakcijos vardu ponas e, Folken, kuris pavaduoja savo kolegę. Dėkoju. Aš pavaduoju ponę Vilijo, kaip matote, aš e, ją pavaduoju, nes jinai negalėjo dalyvauti šiame posėdyje. Pone Milijo sveikina pranešėjo atliktą darbą, jinai pritarė daugumai išdėstytų aspektų, nors ir nori kai kurių pakeitimų. Pavyzdžiui, e, septintame punkte kalbama apie pesticidų naudojimą ekologinėje, tose plotose, kur auga ekologiški e, pasėliai. Pane Mijo mano, kad e, nereikėtų e, atsidurti tokioje padėtyje, jog e, ši iniciatyva plėsti baltyminio augalų pasėlius neturėtų pasibaigti tuo, kad minėtose plotose nebūtų naudojami pesticidai. Ponas Dauman. ECR frakcijos vardu, ne, jo nėra salėje. Toliau ponia Jėtinmakė, Aldi, Aldė šešilinė pranešėja. Dėkuoju, ponia pirmininkė, mėly kolegos, aš norėčiau taip pat savo tai raštu padėkoti pranešėjui. Pranešėjas puikiai apibendrino pagrindinius uh, pranešimo aspektus ir apibūdino susidariusią padėtį. Baltyminių augalų platesnis naudojimas ES potencialiai galėtų turėti labai daug teigiamų pusių. Ir manau, kad e, reikėtų būtinai pasinaudoti tokiamis galimybėmis. Tuo būdu e, mes galėtume sumažinti eksportą, dabar mes importuojame 70 procentų e, šių augalų. Jeigu plėstume baltyminį augalų pasėlius, turėtume, tuome, galėtume tuomet užtikrinti geresnę aplinkosaugą, užtikrinti tvaresnį žemės ūkį. Tai turėtų taip pat teigiamų pusių ir ES trečiosiams e, valstybės, tai turėtų teigiamą poveikį BŽUP ir bio įvairovėje ES. Tačiau aišku, kelias į tvarų baltyminį augalų sektorių yra dar ilgas. Aišku, Reikia turėti omenyje, kad ES auginami baltyminiai augalai kainuos brangiau negu importuojami iš trečiųjų e, valstybių, iš tropiniam klimate esančių valstybių. Tad mes turime elgtis nuosekliai galvodami apie savo teisėkuros priemonės ir apie tam tikrų sektorių tvarumo užtikrinimą. Aišku, ilgalaikėje perspektyvoje mūsų ūkininkams ir maisto perdirbimo pramoniai reikės imtis tam tikrų e, veiksmų ir aš manau, kad mes turime eiti tuo keliu. Dar kartą dėkuoju pranešėjai ir toliau tęsime konstruktyvų bendradarbiavimą. Dėkuoju poniai Jotenmaki kitas e, šešėlis panašėjas ponas Flanagan iš Gūvė, e. ar kas nors pavaduoja jį, ne, jo nėra salėje, tuomet e, žaliųjų šešėlis panašėjas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš kalbu pono Hauslingo vardu. Jisai atsiprašo, kad negali dalyvauti šiame posėdėje. Martinas yra buvęs šituo klausimu pranešėjas Tad e, jisai e, mano, kad e, gali atsitikti taip, kad sojos importas gali padidėti dėl šitų e, priemonių. E, jisai mano, kad e, iššūkiai, kur, su kuriais susiduria Europa dabar, turi paskatinti mūsų e, ūkininkus auginti ne genetiškai modifikuotus baltyminius augalus. E, tai ir taip pat mažinti geniškai modifikuotos sojos importą. Jis mano, kad e, ekologinėse, ekologinės žemdirbystės plotose reikėtų stiprinti e, bio įvairovę ir e, ne genetiškai modifikuotus pasėlius. Mes dėl to visiškai palaikome pesticidų draudimą tose plotose. E, baltyminių augalų auginimas, pavyzdžiui, rapsų e, auginimas vargu ar galėtų būti e, laikomas tvariu dalyku, todėl kad šie augalai yra naudojami biodegalams. Toliau, e, nepaisant to, kad e, tie augalai turėtų būti ir negenetiškai modifikuoti, tačiau tuomet kai kurie ūkiai galėtų rinktis intensyves monopasėlių sistemas ir tai turėtų e, neigiamų pasiekmių, kadangi tai būtų intensyvi žemdirbystė. E, ūkininkai turėtų būti skatinami ir turėtų būti remiami, kad jie patys augintų savo baltyminius e, augalus ir turėtų atitinkamas ganyklas. Tame kontekste taip pat reikėtų mažinti importuojamos geniškai modifikuotos sojos kiekį ir uh, e, imtis kitų priemonių. Kol kas nėra aiškiai pasisakęs dėl to, kad e, auginant baltyminius augalus ūkiuose būtų galima išvengti neigiamų pasiekmių, kurios kyla dėl gyvulininkistės sektoriuje naudojamų medžiagų. Tai dar vienas argumentas už šios sektoriaus plėtimą ES. Mr. Pedicini. Ponas Pedicini. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes taip pat norėtume padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Mes taip pat pripažįstame, jog e, yra dviejopi privalumai einant siūlomu keliu. Tai yra, yra privalumai ir aplinkosaugos požiūrių, taip pat e, dirvos e, išsaugojimo, cheminių trašų mažesnio naudojimo. E, pašarų sektoriuje būtų taip pat teigiamų pasiekmių. Reaguojant į tai, kas buvo pasakyta, noriu pasakyti, jog baltyminių augalų pasėliai turi ilgalaikės e, tradicijas. E, ir yra nemažai tokių augalų, kurie buvo auginami pašarų gamybai Europoje. Dabar e, visos tos e, tradicinės kultūros praktiškai tie tradiciniai pasėliai yra dingę ir, kaip buvo pasakyta, 70 procentų šių augalų mes importuojame ir e, naudojame soją, be kita ko pašarams. Ta soja praktiškai visa yra genetiškai modifikuota ir dėl to mes matome, kad čia vyksta nesažininga konkurencija. Kita vertus, baltyminiai augalai tapo e, mono pasėliais ir beje tose sektoriuose yra naudojami pesticidai, cheminės trašos ir kitos cheminės medžiagos. Todėl mūsų nuomonė ir tuo baigiu savo pasisakymą, mes pasisakome už šitų pasėlių e, plotų plėtimą, nes jos turi teigiamų e, pasiekmių, tačiau e, reikia atsižvelgti į vieną aspektą čia. Šie pasėliai neturėtų būti naudojami biokūro kūro gamybai. Yra taip pat e, atsinaujinančių energijos e, šaltinių direktyva. E, tad mes turime remti šitas kultūras, bet ne biodegalų gamybos tikslams. Dėkuoju, ponė Miller. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi šią strategiją dėl baltyminių kultūrų auginimo dėl to, kad mes Vokietijoje, Bavarijoje ir Austrijoje jau esame priemę strategiją auginti Dunojaus soją ir džiaugiamės matydami, kad daug kas atsispindi ir šioje strategijoje. Man įdomiausias yra septintasis šio dokumento punktas. Manau, kad reikėtų peržiūrėti tai, kas buvo pasakyta apie ekologinį interesą turinčius žemės plotus. 300 tūkstančių hektarų Europoje užima būtent tokie plotai, jų bioįvairovė yra saugoma. Reikia pasakyti, kad azotas yra kaupiamas tose zonose. Ir žinoma, jeigu koks nors ūkininkas nuspręstų auginti kviečius ar kitas grūdinės kultūras, yra akivaizdu, kad jo, kad jo derliaus rentabilumas bus didesnis negu tas, kurį pasiektų augindamas baltyminius augalus, baltyminės kultūras, tad reikia įtikinti juos. Būtina išsaugoti žaliasias erdves, parkus. Taip pat svarbu neužmiršti ir pievų, ganyklų, kur ganosi mūsų gyvuliai. Tačiau bendrai paėmus mes labai vertiname, pranešimo projektais yra geras. Ačiū. Pone Daly. Na, iš tiesų yra svarbu pabrėžti, kad mums tai yra labai svarbi strategija, ypač turintumenį tai, kad baltyminių kultūrų auginimas iškilo ir tuomet, kai buvo kalbam apie biokūrą ir kai kalbėjome apie atsinaujinančių išteklių direktyvos atnaujinimą. Tai yra iš tikrųjų svarbi tema, tai yra susiję, kaip jau sakiau, su mūsų priklausomybė nuo importuoto pašaro gyvuliams E, baltyminių pašarų importo gyvuliams. Taigi tos kultūros galėtų būti auginamos Europos valstybėse, tai padėtų pasiekti tikrai nemažos naudos. Tai mažiau azoto patektų į atmosferą, mažiau būtų naudojama cheminių trašų, e, būtų geriau saugoma bioįvairovė ir būtų taip pat padidintas ES rentabilumas, nes jie galėtų pati užsiauginti baltyminių pašarų reikalingų gyvūnams. Kai dėl ūkininkų e, jie gali būti kai kurie e, pasiryžę auginti labai didelius plotus. Ir šiaip e, turėtų ūkininkai būti raginami auginti ne genetiškai modifikuotas kultūras. Ačiū. Ponia Bokart, prašau. Labą dieną. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš esu iš Europos komisijos Žemės ūkio generalinių direktorato. Norėčiau tik trumpai paminėti nesenai vykusias darybas dėl omnibus siūlymo. Ten buvo pasiektas uh, spalio 12 dieną sutarimas, Europos komisija ir toliau patvirtina savo e, ketinimus peržiūrėti nuostatas susijusios su baltyminių kultūrų auginamu Europos Sąjungoje. Mes manome, kad Europos Sąjungoje reikia vystyti baltyminių kultūrų strategiją. Mes dabar rengiame direktorato viduje šį dokumentą, diskutuojame dėl tokio plano apriepties ir ketiname dirbti bendradarbiaujami, bendradarbiaujami su vairiais suinteresuotais subjektais, įskaitant ir Europos parlamentą. Lauksime parengto pranešimo, kurį rengs Žemės ūkio komitetas šiuo požiūriu, kad galėtume kuo geriau suderinti mūsų visų e, idėjas susijusias su šią strategiją, su šiuo planu. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. O dabar žodis dar kartą pranešėjui apibendrinančiams pastaboms. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už visas išsakytas pastabas. Aš atkreipsiu jas dėmesį. Ačiū už parodytą paramą akivaizdu yra tai, kad yra pora gal dalykų, dėl kurių reikės detaliau dėrėtis. Biokūras ir pesticidai tie tokie slidesni aspektai dar yra. Nenoriu leistis į detalės. Tačiau ir vienas ir kitas iš šių klausimų yra ypatingos svarbos. Pažiūrėsime, kaip viskas klostysis, o dabar visiems ačiū pirmininkė, dėkoju. Tuo baigėme savo diskusiją šiuo klausimu. 27 spalio yra terminas pakeitimams pateikti. Iki 11 valandos tai turi padaryta. Envi bus balsuojama gruodžio 7 dieną šio klausimu. O dabar keliaujame prie kito darbo tarkis klausimo. Tai yra prie spiritinių gėrimų apibrėžimo, pristatymo ir ženklinimo, taip pat spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo. Čia prezentacijose ir taip pat kitų maisto produktų ženklinimo ir taip dėl geografinių nuorodų apsaugos. Kalba eina apie geografinės nuorodas susijusias su spiritiniais gėrimais. Žodis pranešėjai panai Pilar Ajūzo. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti komisijai už visus susitikimus, kurie buvo surenkti tam, kad galėtume aptarti įvairius klausimus. Ir taip pat dėkoju ir mūsų komiteto sekretoriatui, mano frakcijos sekretoriatui ir mano pat, padėjėjams, nes dirbti ir renkti šį dokumentą nebuvo lengva. Kaip jums yra žinoma, Ketinama dėl šio dokumento balsuoti liep, lapkričio 28 dieną. O kitą savaitę vyks pirmas šešėlinių pranešėjų susitikimas. Taigi šiandien, aš manau, būtų gera proga mums aptarti šį dokumentą, išgirsti įvairias pastabas iš tų kolegų, kuriem ši tema rūpi. Ir atsižaudami tas pastabas mes pasistengsime pakoreguoti rengiamą dokumentą. 520 pakeitimų, kurios pateikė šis komitetas, prikybės komitetas pateikė 44 pakeitimus ir Žemės ūkio komitetas taip pat rengia savo pakeitimus, tačiau dėl įvykusių kompiuterinių problemų mes nežinome iš tikrųjų, kokie bus tie pakeitimai ir kiek jų yra. Taip pat e, tai rengiamas ir priedas, bet vėlgi dėl sugedusios kompiuterių sistemos mes nežinome, kokie tai bus pakeitimai. Visi pakeitimai, kurie, visi kolegos, kurie pateikė savo pakeitimus priedams, prašau pasitikrinkite dar kartą, ta, kad būtume tikrai, kad mes gavome teisingą jūsų pakeitimų tekstą. Uh, Aš manau, kad mes visi suprantame, kad mums reikia geriau išdėstyti deleguotasius aktus. Ir aš suprantu, kad šį pasiūlymą taip pat reikia suderinti su Lisabonos sutartimi. Bet mes visi nerimaujame, kad dėl to, kas dabar vyksta, bus apriboti parlamento įgaliojimai. O mes manome, kad e, mes turime turėti teisę keisti e, dokumentą. Aš pritariu tiems pakeitimams, kurie siūlo geriau išdėstyti nuostatą susijusiu su geografinėmis nuorodomis, taip kad būtų taip pat e, jos taikomos ir tranzitų gabenamiems produktams. Ir Mes paprašėme komisijos geriau uždėstyti kai kurias nuostatas. Visi trys komitetai iš esmės kartojo tą patį savo pakeitimuose. Vienas iš dalykų jau yra numatytas dabartinėme reglamente dėl geografinių nuorodų. Pavyzdžiui, yra numatyta tas geografinės nuorodas renkti įvežimo šalies nacionalinę kalbą. Ir mes pateikėme pakeitimų reglamento 14 straipsnio ketvirtai daliai, nes tenai uh, pastebėjome nenusaklumų. Nes sena komisija sako, kad e, tas nuorodus gali būti išdėstytos kokią nors kalbą, kuri nėra uh, ES oficialiai kalba. Ir aš norėčiau, kad komisija geriau išpaaiškintų tas nuostatas, kad visiems kolegoms viskas būtų aišku. Dar vienas pasiūlymas. Tai yra spiritiniams gėrimams taikomos geografinės nuorodos. Ir čia reikėtų ieškoti sprendimo. Nes tai, ką pasiūlė komisija, yra tikrai neaišku. Ir būtų gerai, jeigu komisija galėtų geriau išdėstyti savo nuomonę. Toliau mes gavome pakeitimų kuriais siūloma yra geriau išdėstyti skirtumą tarp geografinių nuorodų, kurios yra saugomos ir kurios yra tiesiog įregistruotos. Gal komisija galėtų mums paaiškinti, tai koks yra skirtumas tarp šių nuorodų, prieš kai kalba eina apie spirtinius gėrimus ir vinus. Toliau. Pasiūlyme Taip pat pasakyti, kad spritiniuose gėrimuose naudojamas alkoholis turėtų būti žemės ūkio kilmės bet keli kolegos e, pateikė pakeitimus, kuriuose parašė, kad tas alkoholis gali būti ir uh, alaus derivatas. Įdomu, kodėl komisija nenumatė tokios galimybės iš karto. Tai aš nebejoju, kad e, jie turi savo argumentų. Juk alus taip pat yra žemės ūkio produktas ir uh, net jei tas alus yra be alkoholės, vis tiek tai yra žemės ūkio produktas. Aš nežinau, čia iškilo kažkokių problemų susijusių su uh, žmogaus uh, sveikata ar vartotojų apsauga. Bet tas reglamentas nėra skirtas iš tikrųjų vartotojams apsaugoti, jis yra skirtas tam, kad mes nustatytume alkoholinių gėrimų ženklinimo taisyklės. Yra kitų dokumentų, kuriuose mes galime rūpintis visuomenės sveikata. Man atrodo, kad pakeitimai yra geras pagrindas šiam dokumentui tobulinti ir dar kartą norėčiau paminėti, kad prašau visus į mane kreiptis ir pateikti savo tolesnės pastabas, kad tam, kad aš galėčiau e, pradėti rengti kompromisinius pakeitimus. Na, akivaizdu, kad kompromisinių pakeitimų reikės, nes iš iš tikrųjų jau pateikta daug pakeitimų. Na kągi, šešėlinis pava, e, pranešėjus pavaduos, kai kurie kolegos ponas Volgan pavaduojo socialdemokratų kolegą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolega dėja negalėjo dalyvauti šiame, kolegė negalėjo dalyvauti šiame posėdėje, ponė Melior perskaitė jūsų parinktą dokumentą. Pateikta daugiau nei 500 pakeitimų ir kolegė yra kelių iš jų autorė. Ji yra įsitikinusi, kad mums pavyks susitarti dėl beveik visų klausimų šešėlinių pranešėjų susitikime. Iš esmės mes norime užtikrinti, kad spiritinių gėrimų kokybė Europoje būtų kuo aukštesnė. Ir ponios Mėlėjor vardu aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris klausimus, kuriuos beje minėjo jau ir pranešėja. Sudėtingiausia bus susitarti dėl techninių dalykų. Daugumas spiritinių gėrimų yra gaminama atsižvelgiant į tam tikrą labai griežtą tvarką. Bet egzistuoja taip pat ir galimybė atnaujinti tą tvarką. Bet kaip apie tai galima būtų kalbėti šiame tekste, nėra lengva nuspręsti. Ar e, klausimas iš esmės yra, ar mums reikia deleguotojo akto, ar gyvendinimo akto, ar ne, ar, tai gali, ar viskas turi būti įtraukta teisėje, kurios tekstą. Pone Melior šiaip mano, kad reikėtų pasirinkti įprastinę teisėkuros procedūrą. Spiritinių gėrimų gamyba yra ta tradicinė gamyba, mes turime daug patirties šioje srityje ir jei mes keisime kokias nors apibrieštis, turėtume pradėti kalbėti apie tai kuo anksčiau, nes nu, nuo to labai daug kas priklauso. Todėl nieko keisti negalima neįtraukiant šį procesą parlamento. Pone Melė, ir kaip minėjau, siūlo taikyti įprastinę teisėkuros procedūrą. Antras klausimas - tai yra ta spiritinių o, cukraus. O, o, cukraus kiekio spiritiniuose gėrimuose. Akivaizdu, kad čia daug kas priklauso nuo to, kas jums patinka ar nepatinka. Tai skonio reikalas, bet turėtų būti vis tiek numatyti tam tikra slengstinė riba, kuri apribotų, kiek cukraus gali būti vaisiniuose spiritiniuose gėrimuose ar iš grūdų pagamintuose gėrimuose. Ir ten jis siūlo 10 Gram, 10 gramų litre, kad būtų. Trečiasis priedas. Ten, kur kalbama apie da, saugomas, sa, saugomus produktus. Ir kolegijai atrodo, kad tas priedas yra labai svarbus. Toliau, registras, internetinės registras, tenai turi būti nurodytos visos pritinių gėrimų specifikacijos. Tai štai, ką norėjau pasakyti kolegė, ji nekantrai lauks šešėlinių pranešėjų susitikimo Strasbūrė ir tikisi, kad pavyks visiems susitarti. Dėkuoju, ponas Mačius pavaduoja poną Piečią. Pavaduoja poną Piechą. Ah. <laughs> Thank you, Chairman. And thank you. Thank you. Dėkuoju. Dėkui, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą ir aš norėčiau kolegės vardu, kai ką, kolegos vardu, kai ką pasakyti. Kolega negalėjo dalyvauti šiame posėdė. EKR frakcija pateikė techninio pobūdžio pakeitimus šiam reglamentui, nes mes norime, kad būtų panaudoti gerosios ankstesnio reglamento dalis, tam, kad nebūtų užkrauta per nelik didelė reglamentavimo našta gamintojams ir kad būtų išsaugotos geros gamybos praktikos. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į kelis svarbius klausimus. Pirmiausia, Mes esame įsitikinę, kad spiritiniai gėrimai turėtų būti apibrėžimai atsižvelgiant į tai, kur tas produktas buvo, gėrimas buvo pagamintas, nes būtent tenai jis įgyja savo da, charakterį. Tai yra savame suprantama. Ypač tai takina tiems gėrimams, kurie naudoja geografinę nuorodą. Ir suprantame, kad kartais e, tą nuorodą gauna gėrimai, kurie neturi ir didelių ryšių su konkrečia vietove. Toliau mes norime taip pat užtikrinti, kad spirtiniai gėrimai yra importuojami, jos, e, jie būtų ženklinami ta, e, importuotojo rinkos kalba. Komisija numato tokią galimybę tik tai išskirtinėmis sąlygomis. Uh, Jei mes norime, kad ir toliau spiritinių gėrimų sektorius auktų, kaip augo per pastarosius 15 metų, būtent tokias kliūtis reikia šalinti. Todėl mes siūlome dar kartą taikyti paprastesnį požiūrį e, tam, kad galima būtų panaudoti reglamente 1102-2008 pritaikytas nuostatas. Trečia, mes norime užtikrinti, kad geografinės nuorodos būtų geriau apsaugotos ir todėl e, e, nacionalinės institucijos turėtų uh, E, turėti galimybę įsikišti tuomet, kai įvežamos prekės netinkamai yra ženklinamos ir kai jos yra susijusios su geografinėmis nuorodomis. Nes mes matome, kad nemažai yra sukčiavimo šioje srityje ir mes norime pateikti pakeitimą tam, kad užtikrintume geresnę apsaugą. E, atsižvelgiant į ES prekinių ženklų reglamentą. Toliau, Mes žinome, kad 4 procentai visų spiritinių gėrimų pardavimų yra prarandama dėl padirbtų gėrimų. Ir mes manome, kad reikia užkisti kelią tokių gėrimų patekimų į rinką. Ir toliau. Mes suprantame, kad reikia derinti. De, žemės ūkio produktų klausimus, tačiau tas derinimas nėra tikslas pats savame. Visuomet reikia atsižvelgti į patirtį kitose sektoriuose. Ir mes tikimės, kad galėsime per kelias ateinančias savaitės aptarti visus šios klausimus su kolegomis. Dėkuoju, tai jau ponia Müller. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai už atliktą darbą. Reglamentas dėl spiritinių alkoholinių gėrimų yra dabar kompromiso rezultatas ir manau, kad gamintojai įgyvendins reikalavimus dėl šių e, gėrimų kokybės. Aišku, teisinė sistema turi būti aiški gamintojams, tas pas pasakytina ir apie geografinės nuorodas, čia taip pat turi būti viskas aišku e, maisto gamintojams, tačiau detalės, kai kurios čia taip pat yra labai svarbios. Yra pateikta daug pakeitimų, labai daug. O būtent dėl geografinių nuorodų registravimo, dėl kovos su padirbiniais taip pat e, alkoholinio gėrimo kilmės aspektai ir taip toliau. Mes turime rasti sprendimus šitais aspektais. Aš esu įsitikinusi, jog e, dėl e, tokių aspektų kaip, pavyzdžiui, lankstumas ar cukraus kiekis, mes susitarsime, rasime sprendimą ir džiaugiuosi, kad ir toliau galėsime dirbti konstruktyviai, nagrinėdami PVM klausimą šių gėrimų sektoriuje. Aš nemanau, kad šis aspektas turėtų būti aptariamas šiame pranešime. Jisai turėtų būti aptariamas e, alkoholinių gėrimų reglamento kontekste. Dėkuoju. Pone Boiland, dėkuoju už informaciją. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Mes suprantame, kad e, argumentai, kurie yra pateikti e, dėl šitų e, dalykų, siekia užtikrinti sąsąją su Lisabonos su, su tartimi ir užtikrinti geresnį geografinių kilmės nuorodų naudojimą bei ženklinimo taisyklės. Taip pat tame ženklinime turėtų būti daugiau informacijos dėl sudėtinių dalių, dėl alkoholio kiekio. Kadangi nėra teisėkuros pasiūlymo, mes pateikėme pakeitimų dėl maistinės vertės informacijos ir alkoholio kiekio informacijos ženklinime, tačiau čia lieka dar įvairių neiškumų dėl tos informacijos, kadangi komisija šitų spragų neužpildo. Mes sveikiname pakeitimus dėl maksimalaus cukraus kiekio. Mes manome, kad reikėtų vengti per nelik didelio cukraus kiekio, kadangi dažnai cukraus pridedama siekiant e, užglaistyti tam tikrus trūkumus, defektus. Taip pat kai kurios formuluotės yra nepakankamai aiškios. Pavyzdžiui, mums kyla taip pat e, trečiajame pridė klausimų dėl elektroninio registro mes pateikėme savo pakeitimų šitais klausimais. Mes manome, kad e, online registras turi apimti geografinės nuorodas ir e, kitus aspektus. Tas registras taip pat turėtų užtikrinti prieigą prie visų e, spiritinių e, gėrimų ir geografinių nuorodų. Taip pat turėtume užtikrinti, kad būtų užtikrinamas nuseklumas ir atitinkamos sąsajos su techniniais, techninėmis e, bylomis ir klausimais. Taip pat e, aš pritariu tiems nugastavimams dėl e, gamintojo vietos ir gamybos proceso vietos, nes tai yra susiję su kokybiniais aspektais ir e, jų apsauga mes pasirengę ir tolesniam konstruktyviam darbui su šešėliniais pranešėjais. Dėkoju. Tuo būdu visi šešėliniai pranešėjai arba jos padavė kolegos pasisakė. Dabar žodis būtų kitiems e, komiteto nariams. Pirmiausiai poniai Dėlėjai. Dėkoju ponė pirmininkė, ponė pranešėjai, mėly kolegos geografinių nuorodų apsaugos sistema yra esminės svarbos dalykas ES priekybos politikai. E, čia kalba sukasi ne tik apie e, kokybės aspektus, bet ir e, apie mūsų poziciją darybose. Espiritinių gėrimų sektorius istoriškai yra labai svarbus mums, ES nes tai yra sektorius, kuris labai daug eksportuoja. 109 e, 2008 e, reglamentas. Dabar e, čia yra taip pat labai aktualus. Komisija jį peržiūri ir modernizuoja, tačiau tuo pačiu suteikia ir naujas prerogatyvas uh, per įgyvendinimo aktus ir čia yra esminių pokyčių. Visų pirma, trečias priedas yra panaikinamas e, geografinių nuorodų ir visą tai pakeičiama e, elektroniniu registru internete. Komisija ne visiškai aiškiai išdėsto to registro klausimus ir nenori, kad jisai būtų keičiamas įgyvendimo aktais. E, Toliau geografinių nuorodų įtraukimas e, į ar jų formulavimas tomis kalbomis, kuriuose nėra tokių pat raidžių kaip originale. Komisijos pasiūlymas turėtų apsiriboti tik tai teksto modernizavimą ir turėtų keisti tekstą minimaliai. E, Aišku, turėtų būti galbūt kai kurių naujų nuostatų dėl geografinių nuorodų apsaugos. Tad e, remdamėsi šitą logiką, mes e, ir dirbame kartu su Agri komitetu. Aš esu ten e, nuomonės referentė. E, pasiūlytas tekstas buvo paremtas daugumos kolegų. Mes vienbalsiai, e, išskyrus vieną balsą prieš, priėmėme e, sprendimą. Envi komiteto kolegos turėtų labai. E, detaliai išnagrinėti agri balsavimą šituo klausimu. Yra taip pat techninio pobūdžio reglamentas dėl ženklinimo. Yra taip pat ir reglamentas dėl poveikio sveikatai, dėl pernelyg didelio alkoholio kiekio vartojimo. Mes turėtume nesuplakti į vieną šitų aspektų. Aš dėkoju kolegiai Ajūzo už atsižvelgimą į kompromisinius pasiūlymas ir puikia bendradarbiavimo dvasia šitais klausimais. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju. Dabar pone Zonė. Dėkuoju. Pone pirmininkė, noriu dar kartą padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Norėčiau grįžti prie to, kas buvo pasakyta. Buvo pateikta daug pakeitimų. Ir kurie neturi nieko bendra su reglamento projektu. Tai yra grinai techninio pobūdžio reglamentas. Kartais pakeitimuose užsimenama apie PVM ir panašiai, bet juk tai yra visai ne ta tema. Mes kalbam apie visai kitą reglamentą. Kalbame apie alkoholinių gėrimų gamintojus. Būtent apie tai dabar diskutuojama su Europos komisija. Ir Europos komisija, kaip pažadėjo, pateiks siūlymus. Jį patikrins, ar PVM, kuris taikomas dabar, yra tinkamas ar ne. Bet dabar mes ne apie tai kalbame, kalbame apie spiritinius gėrimus ir tų pakeitimų šiame pranešime tikrai neturi būti, jie neturi nieko bendra. Kvieščiau nesumaišyti visko į vieną krūvą. Kai dėl mano pakeitimų, manau, kad mums reikia apibrėžimo ir šiaip apibrėžimų, kurie būtų aiškesni. Kalbama apie spiritinių gėrimų e, sąsają su žemės ūkiu, apie jų kildinami į žemės ūkio. O manau, kad reikėtų geriau atskirti alų, tai yra alų nuo viso kito, nes ar yra skirti produktus, kurie viena vertus yra perdirbti, o kiti, kita vertus yra grinai žemės ūkio produktai. Kai dėl pridėtinio cukraus pirietiniuose gėrimuose. Vėlgi, Europos komisija čia turėtų pateikti savo siūlymus. Kad gamintojai pagaliau žinotų savo teisės reikia Taigi svarbu į tai tinkamai atsižvelgti. Tokie pavadinimai kaip lykeris, pavyzdžiui, ar iš grūdinių kultūrų gaminamos, gaminami gėrimai, tokių yra dažnai e, tai vadinama likeriu, tai yra susijęs su tradicijomis, nebūtina viską nuveikti. Ačiū, sako pirmininkė, žvelgiu į Europos komisiją. Dėl geografinių nuorodų. Žemės ūkio generalinio direktorato atstoviai leisime pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju poniai Ajuso pranešėjai ir poniai Duliai iš Žemės ūkio komiteto šešėliniams pranešėjams ir kitiems, kurie dalyvavo diskusijoje dėl šio Europos komisijos siūlymo. Džiaugiamės pakeitimais, kuriuos pasiūlė dauguma Europos parlamento narių, daugumoje jų pritariama Europos komisijos tikslui geriau užtikrinti spiritinių gėrimų valdymą ir paskatinti šio sektoriaus augimą. Tai yra papildoma pridėtinė vertė žemės ūkio sryčiai ir ekonomikai apskritai, bet būtina saugoti geografinės nuorodas. Tai ir yra ta priežastis, kodėl komisijai kyla tam tikro susirūpinimo dėl kai kurių Europos parlamento narių pasiūlymo atsisakyti tam tikrų galių, kurios bus suteiktos komisijai. Ypač antrajame priedė minimus įgaliojimus. Mums taip pat susirūpinimą kelia galimybė pakeisti techninius reikalavimus. kai tai reikalinga eksporto tikslams. Penktame ir šešioliktame straipsnėje apie tai kalbama. Tas tų galių panaikinimas padarys tą reglamentą labai tokį sustabarėjusi, nebus įmanoma numatyti jokių inovacijų. Jie tos inovacijos tiesiog netitiks to reglamento nebus įmanoma dirbti taip lankščiai ir efektyviai, kaip to reikėtų. Tad mes labai džiaugtumės, jeigu bent jau e, techniniai reikalavimai eksportui ir kai kurio įgaliojimai komisijai būtų išlaikyti. 2008 metais buvo priimtas ankstesnis reglamentas, 2008 metais, bet 5-6 pakeitimai buvo pateikti Europos komisijoje, kad būtų galima pritaikyti spiritinių gėrinių atskiras kategorijas. Numatyta yra nauja kategorija taip pat, kurios prašė Ispanijos gamintojai ir kompetentingos valdžios struktūros. Kai dėl jūsų klausimų norėčiau pradėti nuo štai ko. Pritariu tiem, kurie sakė, kad žymėjimo etiketėmis E, klausimų labai svarbu nurodyti e, cukraus kiekį ir panašias detalės. Čia teisinės taisyklės tam neapibrieštos. Europos komisija priemė pranešimą šiais klausimais, patvirtino ataskaitą šių metų kovą ir sektorius turi metus laiko, kad galėtų prisitaikyti prie naujų taisyklių. Um, savireguliavimo pagrindais komisija padės šiam procesui, stebės, ar tas savireguliavimo procesas yra pakankamas ar ne. Paskui bus atliktas poveikio vertinimas ir teisiniai siūlymai, jeigu tai pasirodys esą nepakankama. Šios taisyklės neišdėsito šiame reglamente. Šis reglamentas turi sureguliuoti kitus aspektus susijusius su ingredientų sąrašu tačiau apie tai kalbama ben, labiau bendrai. Kai dėl etilo alkoholio, kuris būtų žemės ūkio kilmės, Europos komisijai atrodo būtų reikalinga išlaikyti tą ryšį tarp žemės ūkio sektoriaus ir spiritinių gėrimų. Tai e, jis yra pirmam priedė minimi dalykai. Alus nėra tas produktas, kur tas, kur, kuris ir paminėtas pirmam priedė. Nebuvo įmanom, ne, neįmanoma naudoti etilo alkoholio tam, kad būtų gaminamas nealkoholinis alus. Ir Europos komisija nevertintų teigiamai to, kad iš alaus būtų šalinamas etilo alkoholis gaminti alkoholiniams gėrimams nes tai keltų pavojų kai kuriems žemės ūkio produktams. Tai yra taryboje e, plėtojama idėja, kad iš alaus paimtas alkoholis būtų naudotas kitiems alkoholiniams gėrimams gaminti. Buvo pateikti kai kurie pakeitimai šią linkmę. Jie numato ribončias tam tikras taisyklės ir ne, nerekomenduojame, bet kol kas alaus alkoholio naudoti kitų alkoholinių gėrimų gamybai. E, alkopopsai, vadinami alkoholiniai kokteiliai, yra gaminami pasitelkiant būtent tokį alkoholį. Dabar, jeigu mes šią nuostatą išbrauktume, nebūtų nuostatų laik, lai, taikomų kitiems alkohol, alkoholiniams gėrimams. Tuomet būtų galima gaminti net sintetinį alkoholį. Ir, kaip jau sakiau, tikslas tų nuostatų yra apriboti e, alkoholio naudojimo šalaus kitų gėrimų alkoholinių gamybai. 13 straipsnis. Europos komisija nėra prieš tai, kad būtų verčiamos e, etiketės eksporto reikmėms. Čia komisija remiasi jai deleguotomis galiomis ir mes manome, kad tos taisyklės turi būti numatytos komisijos reglamente. Mes Manome, kad ši nuostata turėtų atsidurti pagrindinėme teisės akte, tačiau rekomenduočiau numatyti tam tikrus saugiklius, nes iki patvirtinant horizontalias taisyklės buvo numatytos tokios nuostatos, kurios leidžia versti e, dalis etikečių, kur minimi ingredientai, tačiau, ir, tačiau e, kursyvų nurodomi pavadinimai neturi būti verčiami lygiai kaip ir geografiniai pavadinimai. Tie pavadinimai Europoje neturi būti verčiami. Kai dėl eksporto mes galime suteikti leidimą pateikti tų pavadinimų vertimą etiketėje. Ir taip pat rekomenduočiau leisti versti į kalbas, kurios naudojamos Europos Sąjungoje. Nes jeigu leidžiama versti tik į kitas kalbas, kurios nėra Europos Sąjungos oficialios kalbos, tai pavyzdžiui, negalėtume versti į ispanų kalbą E, kokio nors gėrimo pavadinimo, jeigu gėrimai eksportuojami, pavyzdžiui, į Meksiką ar Latino Ameriką. 12 straipsnis. Europos komisijos siūlymas turėjo tikslą pavadyti sukurti sąsąją tarp taisyklių, kurios egzistuoja ir jau yra taikomos. Tai yra pirmiausia Europos muitinės kodeksas. Tuos taisyklės jau yra šiaip ar taip taikomos. Ankstesnėme reglamente buvo apibriešta gamybos vieta. E, tuomet ta nuostata buvo labai atidžiai suformuluota, tačiau ji nebuvo teisiškai pritaikoma. Tai buvo viso labo tik apie apibrieštis, bet ne nuostata, kuri turėjo būti privalomai taikoma. Problema keičiant kilmės vietos pavadinimą yra ta, kad mes turėtumėm remtis dviejopomis taisyklėmis. Vienos taikomos pagal muitinės kodekso nuostatas, kitos pagal nuostatas susijusius su spiritiniais gėrimais. Apie tai dar galima diskutuoti, be abejo, šią temą domina, ši, domisi ir šią temą domisi ir taryba, bet čia dar gali kilti kai kurių problemų dėl cukraus pridėtinio kad būtų pakoreguotas skonis kai kurių spirutinių gėrimų. E, Apie tai kalbam nuo 1 iki 14 priedę. Europos komisija pritartų tam, kad būtų nustatytos maksimalios ribos. Mes to nedarėm kol kas savo siūlyme dėl to, kad tai yra susitarimų tarp valstybių narių klausimas. Jeigu valstybė narė turi nuostatą savo teisės aktuose dėl šių klausimų, tai viskas yra geriau. Reglamento tikslas yra pasiekti harmonizavimo tarp valstybėse narėse egzistuojančių teisės aktų nuostatų. Tad ką būtų galima padaryti? Ogi reglamente numatyti aukščiausią maksimalų e, lygį saldinimo kad būtų galima paskui turėti tokią taisyklę, kuri taikoma visoje Europos Sąjungoje, o valstybės narės savo ruoštų gali taikyti labiau ribojančias nuomonės, nu, nuostatas savo teritorijoje. Taip pat norėčiau paminėti kai kurios supaprastinimo bandymus – dėl mikstūrų ir sudėtinių elementų. Kai kas mano, kad reikia atsisakyti geografinių nuorodų, kai e, atskiri ingredientai naudojami gaminti mišiniams, bet tai būtų dalykas prieštaraujantis dabartiniai pratiktai. Nes, pavyzdžiui, Grand Marnier yra, sakyčiau, iškalbingiausias pavyzdys – ir Grand Marnier yra pagamintas iš apelsinų lykerio ir kito alkoholio. Tai reiškia, kad e, Grand Marnier ne, negalima būtų pritaikyti jokių anksčiau galiojusių suformuluotų nuostatų. Dar tokia sumaištis dėl tų pavadinimų kursyvų, kai žodis yra pažymėtas kursyvų, antram priedė tai yra pasakyta. Tai dar nereiškia, kad jis saugomas kaip toks, bet tai reiškia, kad jo negalima versti, kad būtų galima apsaugoti tų pavadinimų naudojimą nacionalinėje, pavyzdžiui, teritorijoje Vokietijoje. E, Lykor žodis, anojus Vokietijoje, lykor e, Junktinėje karalystėje. Manau, kad geriausia būtų leisti naudoti pavadinimą lykor pažymėta kursyvu o lykor būtų ne kursyvų, kad būtų aiškiai matyti, kada jis verčiamas, kada ne. Bet tai yra techninis klausimas ir, man atrodo, esam, galiu teikti, kad esame pasiruošę dvišalių pagrindų dėl to dar diskutuoti. Taip pat Dar vienas dalykas, agri komitete buvo balsuotas visos nuomonės, o mes dar turime Ir dėl to, kas vadinama allusions, buvo balsuota ir e, primtos nuostatos riboja dabar egzistuojančią praktiką ir sukelia problemų. E, kalbant apie spiritinius gėrimus ir jų platinimą. Taip pat turime dar vieną tokį klausimą susijusį su agri nuomonė buvo pateiktas toks pakeitimas, pagal kurį draudžiama naudoti dirbtinius kvapus spiritiniams gėrimams. Europos komisija e, siūlė, siūlo uždrausti dirbtinius kvapus visose alkoholiniuose gėrimuose. Pavyzdžiui, aromatizuoti alus dabar egzistuoja rinkoje. Jeigu mes nepasakome, kad alkoholiniai gėrimai turi, tuose gėrimuose turi būti, tie gėrimai turi būti pagaminti pagal technologijas tam tikras, e, kad jiems nereikėtų tų pridėtinių kvapų ir tai turėtų galioti kaip bendra taisyklė. Jeigu kalbame apie spiritinius gėrimus, mes turime žinoti, kad tai yra gėrimas, kur nėra sintetinių kvapų. Europos komisija siūlo uh, štai ką, kad kalbant negėrimams, kitiems maisto produktams, kai kalbama apie sintetinius kvapus, tai galima tikėtis, kad tai yra e, kažkoks dirbtinis kvapas, kurio naudojimas e, kartais yra leistinas. Pavyzdžiui, kai kepame piragą, kartais juk naudojame ne tikrą aromą, o dirbtinį sintetinį robo kvapą. Dabar norėčiau steigti žodį savo kolegai dėl klausimų susijusių su geografinėmis nuorodomis. Dėkui. Grazie, grazie mille, Chiara, minisko ai ringraziamenti. Poi, Chiara, aš taip pat norėčiau e, savo ruoštų padėkoti. Chiara e, jau dėkoju savo vardu. E, Ir e, norėčiau pasakyti, jog kyla kai kurios susirūpinimo dėl geografinių nuorodų e, skyriaus. Kalbant apie geografinės e, nuorodas, komisija žiūrio, žiūri palankiai į daugumą pateiktų pakeitimų. Tarp kitų e, dalykų norėčiau taip pat ir pasakyti, jog komisija palaiko tuos pakeitimus, kuriais siekiama išplėsti geografinių nuorodų apsaugą. E, tuo būdu e, apmant ir e, tas prekes, kurios yra, kuriams taikomas tranzitinis režimas. Tai yra tos nuostatos, kurios netaikomos kitose sektoriuose dėl kilmės, dėl geografinių nuorodų. Taip pat uh, šita nuostata yra taikoma, taikomas ir tad tuo būdu komisijos pozicija yra tokia. Toliau e, dėl ponios Ajūzo pateikto klausimo. E, kalbant apie E, spirituotų gėrimų sektorių, tai e, tokiame sektoriuje kaip vyno sektorius ar e, žemės ūkio produktų e, sektoriuje yra saugomas kilmės vietos pavadinimas ir saugom, saugoma e, geografinė nuoroda. Du dalykai, angliškai tai vadinasi de, designation of origin and protected geographical e, indication. Tai e, alkoholinių e, E, gėrimų sektoriuje yra tik tai geografinė e, nuoroda, nes tai yra platesnė savoka ir ją įeina visi, vis, visos geografinės nuorodos. Tai yra parašyta geographical in, in, indication, geografinė nuoroda. Kai yra parašyta, kad tai yra saugoma geografinė nuoroda ir kuomet kalbama apie geografinės nuorodas, uh, E, spirituotų gėrimų srityje, tai mes nekalbame apie vyno ar maisto sektoriaus atitinkamas saugomas nuorodas. Čia kalba sukasi tik tai apie tokią nuorodą, kuri yra saugoma šito reglamento kontekste. Ir tai yra tik tai toks apibūdinimas, aprašinimas, kuriame kalbama apie geografinės nuorodos statusą. Tad puikiai suprantame sektoriaus reikalavimą atskirti tuos dalykus ir e, saugomų geografinių nuorodų reglamente nekalbėti tais atvejais, kuomet kalbama e, apie spirituotus gėrimus, apie e, abu šitos dalykus net gali kilti sumaištis. Tad, e, saugoma nuoroda yra keičiama registruota nuoroda ir dėl to gali kilti taip pat e, papildomų neiškumų. Galbūt ateityje bus e, naujas ir sutrumpinimas e, vartojamas, registruota geografinė nuoroda, RGN. Mes manome, kad, aišku, toks, toks reikalavimas, kuris yra visiškai teisėtas, galbūt pareikalaus šiokio tokio geografinės nuorodos apibrėžimo pakeitimo, nes geografinės nuorodos GN, visos geografinės nuorodos pagal šį reglamentą yra saugomos ir registruotos. Tad kiekvieną kartą, kai bus kalbama apie geografinę nuorodą, e, nebereikės patikslinti spirituotų gėrimų atveju, kad tai yra saugoma ir registruota. Automatiškai tai reikš, kad spirituotų gėrimų sektoriuje tai reikš e, jau automatiškai savaime, kad tai yra registruota ir saugoma geografinė nuoroda. Tai aišku yra labai techniniai komentarai ir mes esame pasirengę e, dvišalių pagrindų šitos dalykus išsiaiškinti, jeigu būtų neiškumų. Vėliau, kalbant e, apie kitus pakeitimus, sakiau, kad yra tokių pakeitimų, kurie mūsų požiūrių e, prieštarauja pirminio pasiūlymo esmei. Aš paminėsiu trumpai tuos probleminius pakeitimus. Jie yra dviejų kategorijų. Yra visų pirma tokie pakeitimai, kurie susiję su teis, teisinės struktūros, teisinės sąrangos klausimais ir jie prieštarauja dabar galiuojantiems teisės aktams. Jie taip pat ne, prieštarauja tarptautiniams te, teisės aktams ir praktiškai jie nesuderinami su visa sistema ir jos tikslais. Tai dėl jų galbūt kyla daugiau susirūpinimo. Kiti pakeitimai, antra grupė, taip pat kelia tam, tikrų, tam tikrą susirūpinimo. Komisija išsakė tą susirūpinimą, jie yra susiję su sistemos veiksmingumo aspektu ir, ir sistemos valdymo aspektais. Dabar 100. E, e 76, 315 taip pat pakeitimas, jais siūloma išbraukti žodį reputacija, ten kur kalbama apie geografinės nuorodas ir sąsajas. Tai komisijos požiūrių toks pakeitimas būtų nesuderinamas su TRIPS sutartimi ir taip pat nesuderinamas E, su, inter, su susitarimu dėl intelektinės teisės nuostatų laikymosi prekybos sektoriuje. Tai prieštarautų šitoms e, e, sutartims, o šitos sutartys geografinių nuorodų srityje yra esminės. Ir tuo, tuo būdu taip pat būtų um, problemų dėl, dėl nuseklumo uh, E, užtikrinimo įvairiuose sektoriuose. 2008 metų reglamentas taip pat tuo būdu būtų, būtų paliestas ir reikėtų keisti labai daug dalykų, nes e, ten, ten kalbama apie tą reputaciją. Tad šitie pakeitimai man atrodo, pakankamai probleminiai ir vargu ar bus galima su jais e, sutikti, juos paremti. Toliau 14 pakeitimas. Čia bandoma leisti trečiosiams valstybės uždrausti tos trečios valstybės gamintojams pateikti tiesioginį prašymą komisijai. Kalbant apie žemės ūkio e, produktus, tai to būdu būtų pažeidžiama egzistuojanti procedūra, todėl kad e, e, PPO narės negali, negali savo veiksmais sudaryti ne pagristos administracinės naštos e, šitą organizaciją. Todėl yra neprimtina, kad tie gamintojai, kurie dirba trečiosiuose valstybėse, e, turėtų, gal, turėtų galimybę pateikti tiesiogiai tuos e, prašymus, o ne per tos valstybės institucijas. Toliau kitas pakeitimas Tai yra 338, čia yra daroma nuoroda į straipsnį, kuomet galima prieš, kuriame reglamentuojamas prieštaravimas. Mes e, iš tikrųjų ten kalbama taip pat e, apie paštą, ir turime suomenyje tas tradicinis paštas, tačiau taip pat ten į, yra leidžiama suprasti, jog elektroninio pašto e, sistemos ir, ir, ir kitos komunikacijos sistemos taip pat gali būti naudojamas, pavyzdžiui, vyno sektoriuje ar kitose sektoriuose. Toliau yra pakeitimų, kuriuose yra bandoma komisijai suteikti uh, prerogatyvą dėl deleguotų teisės aktų, tačiau yra tokių sprendimų, kurie susiję su atskirais e, aspektais, pavyzdžiui, dėl pavadinimo registravimo ar jo panaikinimo. Tai nėra grinai teisėkūriniai aspektai, todėl komisija mano, kad reikėtų šios dalykus spręsti per gyvendimo aktus. Tas pats yra pasakytina apie prerogatyvą iš įvesti į registrą naują informaciją, naujas nuorodas arba išbraukti jas iš ten. Kitas pakeitimas, kuris yra labai e, svarbus, yra yra labai nepalankus egzistuojančiai sistemai. Tai yra pakeitimas, kuris leidžia registruoti lygiai taip pat skambančius pavadinimus, palyginus su jau registruotais pavadinimais. Tai e, nesuderinama su TRIPS standartais, aš galiu taip pat perskaityti 110 taisyklę e, homoniminis pavadinimas, palyginus su registruotu pavadinimu, E, tais atvejais, e, jeigu e, produktas yra kitos kilmės vietos, yra neregistruojamas. Tuo tarpu pakeitimas siekia, kad tai būtų įmanoma, kad būtų įmanoma registruoti, pavyzdžiui, tuomet šampanas pagamintas Kanadoje būtų registruotinas. Ir mes manome, kad toks pasiūlymas yra net, netikslingas. Pirmininkė, atsiprašau. E, ar jūs jau galėtumėte apibendrinti, todėl kad mes nebeturime laiko. Dėkoju. Aš pabandysiu jau apibendrinti. Kitas labai svarbus pakeitimas siūlo panaikinti tikrinimo e, instituciją, struktūrą. Čia kalba sukasi apie atitikties tikrinimą, siekiant nustatyti, ar laikomasi numatytų sąlygų. Tad tiek, kiek tai susijęs su geografinės nuorodomis, kurias siūlo trečiosios valstybės ir šitas e, pakeitimas prieštarauja darbo grupės sprendimui, todėl kad trečiųjų valstybių institucijoms negali būti peršamos tokios prievalės. Kitas pakeitimas, kurio reikėtų išvengti, yra 391 pakeitimas, nes e, jisai praktiškai neleidžia komisijai apibriežti tokias procedūras, kurios būtų svarbios labai e, šitame e, kontekste, nes komisijos pasiūlymą yra numatyta galimybė deleguoti valstybėms narėms valdyti visą pokyč, visus pokyčių aspektus, tačiau tokia galimybė čia yra panaikinama. Ir yra taip pat kitų įvairių pakeitimų, kurie taip pat labai svarbus ir labai greitai aš juos dabar pakomentuosiu. Pavyzdžiui, pakeitimas, kuris sumažina e, prašymų nagrinėjimo laiką nuo 12 iki 6 mėnesių. Tai aišku, komisija šituo klausimu primiktinai E, ne, primiktinai nereikalauja daugiau laiko, kad būtų e, nagrinėjami tie prašymai, tačiau jeigu komisija būtų priversta laikyti šešių metų, mėnesių laikotarpio, tai jinai norėtų, kad e, tokia analizė, kurią komisijai tektų daryti, būtų tuomet mažiau detali, palyginus su tuo, kas, kas yra daroma dabar. Tad jeigu trumpesnis laikotarpis būtų, mes norėtume, kad galėtume daryti netokias detalės analizės. E, čia siekiant nustatyti, ar yra aiškių klaidų. Ta 332 pakeitimas taip pat yra paminėtimas. E, komisija mano, kad tai yra visiškai primtinas pakeitimas. Čia taip pat kalba sukasi apie registrą ir tarptautinės sutartys. Tačiau jeigu man. Bet man sako, kad laiko nebeliko, todėl aš turiu baigti. Taip, iš tikrųjų jūs kalbėjote kur kas ilgiau nei komiteto nariai. O dabar aš turiu suteikti žodį pranešėjai, kad ji galėtų sureaguoti tai, ką jūs pasakėt, taigi, ponia Jūzo. Dėkoju, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų kalbėsiu labai trumpai. Aš manau, kad e, buvo labai naudinga išgirsti komisijos nuomonę. Aš uh, pateikiau jiems nemažai klausimų, taigi labai dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams. Ir taip pat Žemės ūkio komiteto nuomonės referentų dėja jis turėjo išeiti šiek tiek anksčiau, nesulaukęs posėdžio pabaigos, bet mes tęsime darbą su šešėliniais pranešėjais ir renksime kompromisinius pakeitimus. Labai dėkuoju visiems. Dėkuoju. Dėkoju už diskusiją. Komitete mes balsuosime lapkričio 28 dieną dėl šio dokumento. Taigi galime baigti komiteto posėdį. Kitas posėdis vyks spalio 23 dieną Strasbūrė. Ir pirmas posėdis po to Strasbūrė vyks lapkričio 6 dieną. Dėkoju visiems ir linkiu Jums gražios dienos.